va oui. Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner. Gerbiami kolegos, kviečiu sėstis į vietas. Norėčiau pasisveikinti su visais mūsų tarparlamentinėme e, komitetų posėdyje ir jūs dabar esate Europos parlamento biudžeto reikalų komiteto posėdyje. Aš džiaugiuosi galėdamas jūs priimti mūsų komitete, aš esu biudžeto reikalų komiteto pirmininkas. Ir labai mielai pirmininkausiu šiandien mūsų bendram posėdžiui. Mūsų mm, santykiai su nacionaliniais parlamentais, Europos parlamento santykiai su nacionaliniais parlamentais darosi vis intensyvesni mes bendradarbiaujame arba su nacionaliniu parlamentu finansų, arba biudžeto komitetais. Šiandien mes kalbėsime apie daugiametės finansų programos vidurio laikotarpio peržiūrą, kaip šiandien ryte per mūsų plenarinį posėdį buvo pastebėta. Reikia e, suprasti, koks svarbus yra ES biudžetas bet jis sudaro tik vieną procentą BVP. Tas biudžetas yra numatytas septyniarių metų e, finansavimo laikotarpiui, paskutinis dabartinis finansavimo laikotarpis prasidėjo 14 metais ir baigsis 20 metais. Taigi lėšos į šį biudžetą patenka iš valstybių narių biudžetų Ir aišku, kad valstybės taip pat nori pasinaudoti Europos biudžeto lėšomis. Nuosavi ištekliai yra 10 procentų Mario Monti vadovaujama e, grupė. Taip pat dabar galvoja, kaip toliau reiktų veikti, ką toliau reiktų daryti su e, tomis Ką toliau reiktų daryti, kaip toliau reiktų tvarkyti nuosavuosius išteklius. Taigi, jei uh, bus noras Europos Sąjungoje, aišku, kad reikia uh, nedidinti naštos mokesčių mokėtojam. Finansų programa e, sudaro mum galimybės suteikti lėšų valstybėm narėm, pavyzdžiui, per e, sanglaudos, socialinės programas, bendrą žemės ūkio politiką. 80 procentų asignavimų iš ES biudžeto vėl grįžta valstybėm narėm. Taigi toks griežtas biudžetas e, praktiškai nepalieka mum jokio lankstumo viskas labai gerai, jei situacija rami, jei nėra kažkokių ypatingų aplinkybių ar krizių, nes tada e, mūsų galimybės, biudžetinės galimybės tom neipatingom aplinkybėm, tom ypatingom aplinkybėm veikti yra labai ribotos. Ir aišku, ne vieną kartą buvo sakoma, tą pabrėžė ir ponas Junkeris, kad ES trūksta investicijų, dėl to reikia uh, skatinti investicijas ir čia Europos strateginių investicijų fondas nori numatyti reikiamus svertus investiciniam mm, iniciatyvom skatinti. Europos e, parlamentas ir e, Europos parlamento biudžeto komisija, e, biudžeto komitetas turėjo sutikti su tuo, kad iš Horizontas 2020 arba Europos infrastruktūros tinklų priemonės e, būtų e, paimtos e, lėšos, e, kad jas būtų galima panaudoti Europos strateginių investicijų fonde. Ir čia e, turime pasakyti, kad dėl daugiametės finansavimo programos buvo balsuota iki e, naujos kadencijos parlamento. Per diskusijas, nes e, buvo pasaky, per diskusijas buvo pasakyta, kad e, daugiametė finansavimo programa Mm, jos veikimas turėtų būti vertinti, vertinamas e, jai įpusėjus. Kalbant apie investicijas, reikia numatyti e, specialų instrumentą, e, kuriam vadovautų Europos investicijų bankas. Bet dabar susidurėme su pabėgėlių krize, su labai dideliais E, migrantų srautais ir čia e, reikėjo sudaryti patikos fondą ir prašyti, kad valstybės narės parodytų gerą valią ir prisidėtų prie to fondo. Tas patikos fondas buvo sukurtas 14 metais. Praėjusią savaitę mes e, buvom Turkijoje ir, kaip žinote, iš to milijardo, kuris buvo e, pasiūlytas e, Turkijai, tik tai 40 e, milijonų buvo panaudota. Taip pat buvo kalbama, kad Turkijai bus skirtos 3, skirti 3 milijardai eurų, kad Turkija prisidėtų prie pabėgėlių krizės sprendimo. Taigi, e, kalbant apie 14-20 metų programavimo laikotarpio vidurio peržiūrą, e, turime ne, neužmiršti ir pasirengimo busimai e, tolesniai finansavimo programai. O dabar, kalbant apie daugiametės finansų programos peržiūrą, E, biudžeto komitetas paskyrė e, du pranešėjus, socialistų ir demokratų atstovę Izabel Toma ir pona Albriš EPP frakcijos atstovas, kuris dėja šiandien negali dalyvauti mūsų posėdėje. O ponia Izabel Toma yra šiandien mūsų posėdėje ir jinai pristatys mm, atliekamą darbą, peržiūrint e, daugiametę finansų programą iki 16 metų pabaigos e, tikimės atitinkamą rezoliuciją paskelbti. Ar bus daugiau lėšų, daugiau priemonių? Kyla klausimas, kyla dėl to abejonių, o kaip tada, jei e, reiks netidėliotinai lėšų e, skirti, esant išskirtiniam aplinkybėm, tai tada ko gero vienintelė galimybė bus tik paimti iš kitų biudžeto skirsnių lėšas ir naudoti jas tais ypatingais atvejais. Šiandien e, planuojame surenkti aktyvės diskusijas. Kas kalbės, labai prašyčiau, kad nekalbėtų ilgiau kaip e, dvi minutės kad visi norintys galėtų pasisakyti, o 16 valandą prasidės antroji mūsų diskusijų dalis ir čia kalbėsime apie politikos prioritetus e, antrajai e, finansavimo laikotarpio daliai, kalbėsime apie pabėgėlių krizę, vieną valandą tam skirsime ir taip pat kalbėsime apie finansinius poreikius siekiant uh, Mm, išeiti iš ekonominės ir socialinės krizės. Ir čia e, kalbėsime apie jaunimo mobilumą ir jaunimo užimtumo klausimus. Žodis poniai Izabel Toma. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems, kurie atėjote į šį renginį. Iš tikrųjų, tai tema, kuri bus aktuali visus 2016, nes kaip ką tik pasakė biudžeto komiteto pirmininkas, viena vertus viskas yra labai paprasta, bet politinėme kontekste e, viskas yra šiek tiek kitaip. Teisinių požiūrių, kaip žinote, kas mes e, balsuojama, primamas biudžetas, bet mes e, tvirtiname daug daugiametę finansavimo programą ir, ir ten yra numatomi e, biudžetai septyneriems metams. Galite įsivaizduoti, kiek gali visko nutikti per tą laikotarpį. Ir taigi teisinių požiūrių yra, egzistuoja septynerių metų e, daugiametė finansavimo programa 2014-2020. Sanglaudos politikos vokeliai jau yra paskirstyti, todėl negalima liesti. E, yra numatytos viršutinės ribos, jos e, viešai paskelbtos, e, egzistuoja kelios lankstumo priemonės, bei kai kurie aspektai, kuriais sistema neveikia, pat ir kalbėsime. 2007-2013 daugiametėje finansavimo programoje parlamentas konstatavo, jog būtina peržiūrėti viršutinės ribas, biudžeto lankstumo lankstumo galimybės, e, atsižvelgti viską, visus e, aspektus, kurio trūkumų. Ir 2014-2020 finans, daugiametėje finansinėje programoje parlamentas įtraukė ir kai kuriuos susijusius reikalavimus. Pavyzdžiui, pagal antrajame straipsnėje yra numatoma peržiūrėti e, daugiametę finansavimo programą ir atlikti jos vidutinės trukmės peržiūrą. Ir tai reiškia, kad iki 2016 gruodžio 30 iki šių metų pabaigos komisija turi pateikti e, pasiūlymą. E, parlamentas įtarė, kad komisija gali vėluoti teikdama šį pasiūlymą. Budžeto komitetas, budžeto komiteto pirmininkas pasiūlė parengti pranešimą savo iniciatyvą ir išsiaiškinti, kokia būtų parlamento pozicija. Jūs pirmininkė klausė, kur esame, kokia yra reikalų padėtis. Na, nelabai daug pasistumėjome ir negalime numatyti, kaip viskas bus, kaip balsuos Europos parlamentas prasidėjus diskusijoms. Jos jau prasidėjo. Ir kaip bus balsuojama e, per pirmąjį 2016 semestrą, antrąjį 2016 semestrą Liepos mėnesį. Bendras kontekstas, tai žinoma, daugybė krizių, e, kurios buvo jau prieš tvirtinę daugiametę finansavimo programą. Mes susidurėme mes esame tarsi aklavėtėje pabėgėlių krizės klausimų, tai ima grėsti šengeno sistemai, atsiranda grėsmė, kad įvyks susiskaldimas, buvo kalbama apie Grexitą, Šiandien e, daugiausia kalbama apie būsimą referendumą Pnie karalystėje. Vis dėlto reikia kalbėti ir apie nuolatos atsinaujinančią krizę, sugrįžtančią krizę, tai yra bendrijos krizė dėl to, kad e, jaunimo nedarbas yra ypač didelis, nes 25 procentai iki 25 metų žmonių neturi darbo. Kita vis sugrįžtanti krizė, vis paliečianti mus krizė, tai investicijų krizė. Investicijų dydis yra nedidelis. Yra kitų grėsmių ir taip pat yra mokėjimų krizė. Mokėjimų krizė yra aktuali ES biudžete nes, kaip žinote, biudžetas negali būti deficitinis, jis turi būti subalansuotas. Tačiau, kaip daug kartų, jau, jau nekartą buvo nutikę, mokėjimų krizė e, ištinka nuolatos mus ir 2014 gruodžio mėnesį buvo susikaupęs įsiskolinimas 24 milijonų eurų neapmokėtų sąskaitų. E, E, Europos Sąjungoje. 24 milijardų eurų. Tai aktualu įvairioms vietos valdžioms, įmonėms, Erasmus studentams. Ir atsižvelgiant į šią krizę, konjektūros ir struktūrinę krizę, reikia priimti reikalingus sprendimus Labai džiugu pažymėti, kad tie sprendimai na, dar nebuvo priimti, dar nesi, nesėmėme problemos spręsti iš esmės, bet reikia pasakyti, kad viena iš, vienas svarbiausių dalykų yra tai, kad maždaug 80 procentų S biudžeto e, moka vals, gauna valstybės narės. Ir natūralu, kad nacionalinių parlamentų nariai taip pat čia turėtų dalyvauti šiuose diskusijose. E, E, nacionalinės vyriausybės daro viską, kad išlaikytų kiek manoma didesnį savo nacionalinio biudžeto maržą, tai suprantama, bet iš tikrųjų reikia tokios biudžeto struktūros, kuri būtent atspindėtų šiuos pamastymus. Nežiūrint nieko, reikia pripažinti, kad biudžeto klausimų Mm, pasisakome atvirai. Ir vyriausybės kita vertus, iškilus kokiai nors kriziai, nevengia sakyti, 4 e, milijardus skirsime Turkijai, 3 milijardus pabėgėlių prieimimui, 8 milijardus e, Junkerio, pla, Junkerio investicijų planui ir taip toliau tačiau pinigų rezervų nėra. Ir vis tiek, kai iškyla nauja krizė, atsiranda naujų poreikių, iš karto prašoma iš ES padengti tokias išlaidas. Parlamentas, yra, parlamentas nepriima tokių sprendimų. Dažnai nacionalinės vyriausybės vienašališkai priima sprendimus, uh, E, pasisemti iš biudžeto naujai atsiradusių poreikių finansavimui. Jau kalbėjome apie krizės, kurias išgyvena ES ir kurios aktualios biudžetui kontekste migracijos krizė, pavyzdžiui, verčia finansuoti asmenų pers, perkelimo E, schemą, taip pat e, kuriama patikos fonda, e, buvo siūlo, teko išradinėti visokiausius naujus biudžeto me mechanizmus, pasitelkiama nemažai vaizduotės, tuo dažnai užsim, mm, turi rūpintis komisija. Kaip jau sakėme, kad nuo krizės mums reikia 300 milijardų eurų per metus bet mums reikia ir investicijų į mokslinius tyrimus, taip pat investicijų infrastruktūrą, į transportą. Reikia milijardų, kurių nėra iš kur paimti. Kalbant apie jaunimo nedarbą, tai dar blogiau. Blogiau jaunimo garantija, kuri e, numatyta pagal 2014-2020 daugiametę finansavimo programą, numatytas jos pirmasis vertinimas, tačiau jį 2016 rodo visiškai dingusi ir teko imtis kitokių priemonių. Kurgi esame šiandien? Būčiau labai atsargi prieš sakydama vertinimus, nes parlamentas tai diskutuoja. Pateiksiu informacijos apie tai, kokios diskusijos vyksta. Dėl biudžeto struktūros, man atrodo, kad tai yra pagrindinė tema. Negalime ir toliau leisti, kad biudžetą sudarytų 80 procentų valstybių narių 6 procentų valstybių narių vokų ir yra tokių, kurie nori visą tai rašyti į sutartis. Taigi reikia daug padirbėti dėl ES biudžeto struktūros ir, kaip sakė komiteto pirmininkas Artvy, e, situacija kartuojasi kiekvienais metais atgaivintas grup, Mončio grupės e, darbas, tai yra aukšto lygio grupė, kuri e, dirba nuo savųjų išteklių tema. Ja sudaro parlamento nariai, tarybos nariai, komisijos nariai. Ir tos grupės tikslas pabandyti išeiti iš šios e, struktūrinės paralyžiuojančios aklavėtės. Bet reikia spręsti mokesčių aspektą sprendžiant e, Europos biudžeto klausimą. Tačiau čia ypač svarbu nacionalinių parlamentų darbas, nes mokesčių kėlimo klausimas susijęs su kompetencijomis, nacionalinių parlamentų kompetencijomis ir darbas su nacionaliniais parlamentais šiuo klausimu yra absoliučiai būtinas ir reikalingas. Todėl mes tarpusavėje turime pasvarstyti, kokias struktūras reiktų sukurti. Kitas dalykas, kitas tikslas E, gerinti parlamento ir tarybos e, dėrybas. Tai yra kita didžiųjų svarb... karštų temų. Ir nacionaliniai parlamentai, man atrodo, čia irgi gali suvaidinti savo vaidmenį, nes taryba yra viena iš įstatymų e, leidybos institucijų, partneri parlamentui ir kai kartais taryba priima sprendimus vietoj nacionalinių parlamentų. Tai tiek apie tai, kokiomis kryptimis mastomomis. Dar, dar vienas dalykas - biudžeto nedalomumas. Atsusidūrę su pabėgėlių krize, migrantų krize, mes prikūrėme papildomų dėžučių biudžeto palidovų, pasitelkėm daugybę vaizduotės, bet tai kuria tam tikras problemas kaip su biudžeto skaidrumu, jo demokratiška kontrolė ir, ir tų biudžetinių palidovų klausimas, kaip sakė ponas Artuvy, taip pat bus aktualus daugiametės finansavimo programos peržiūroje. Ir kitas dalykas tai trukmė. 2014 išrinktis parlamentas, e, jeigu jis konstatuoja jeigu dėl to dėl daugiametės finansavimo programos buvo balsuota 2013-aisiais, na, demokratinių požiūrių čia iškyla nemažai klausimų, nes 2020-aisiais tie, kurie išrinkti 2014-aisiais, galbūt nebus išrinkti 2019-aisiais. Irgi, taigi kaden, dabartinė kadencija ne, nepatvirtina daugiametės finansavimo programos ir tai tęsis ir po to, kai ši kadencija baigs darbą. Jį galios po to, kai ši kadencija baigs darbą. Taigi tai kelia įvairiausių su biudžetu susijusių klausimų ir nacionalinių parlamentų priimamais sprendimais. Žinoma, yra daugybė labiau techninių klausimų, bet tai susijęs su lankstumu, nes, kaip jau buvo sakyta, Europos Sąjungos biudžeto liūto dalis yra praktiškai neliečiama, apspręsta. Pavyzdžiui, sanglaudos fondų negalima liesti, todėl reikia išsiaiškinti, kokios būtų lankstumo galimybės ir, žinoma, aukštutinių ribų klausimas. Ar mes galime, galėtume didinti aukštutinę ribą? Mano galva, tai yra absoliučiai būtina. Šiandien Na, galime kalbėti apie pabėgėlius, bet galime kalbėti apie saugumą, sienų klausimus. Jei šiandienas sproks, tai gali vykti ir dėl to, kad ES išorės sienos jau nebeegzistuoja. Ir žinoma, visus šios klausimus reikia kelti. Tai susiję ne tik, nebūtinai su biudžetu, bet visus tuos klausimus reikia svarstyti. Tai tiek, e, kalbant apie tai, apie ką mes mąstome. Ir Mes tikrai tikime iš nacionalinių parlamentų, kad daug, kad jie dirbs su mumis. E, mes esame parlamentai ir mums tenka prievolė kurti, renkti Europos biudžeto politiką ir būtent mums tenka e, užduotis parašyti tą Europos istorijos puslapį, kuris atsiverčia šiandien. Dėkoju, Izabel Toma, dėkoju, kad pristatėte biudžeto komiteto veiklą, atliekant vidurio laikotarpio finansavimo programos peržiūrą. Dabar stiksiu žodį ponui Buter Kolmes, kuris yra e, Europos reikalų ir finansų komiteto e, narys Niderlandų parlamente. Mes iš tiesų labai daug tikimės iš Niderlandų vyriausybės, ji dabar pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai ir tikimės, kad ras tą reikalingą lankstumą. Žodis jums. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you very much for the invitation to speak here. Ačiū pirmininkė, ačiū už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje, kur kalbama apie daugiametę finansų e, programą. Aš e, e, Niderlandų parlamente atstovauju e, labai e, proeuropietiškai nusiteikusią partiją, bet netgi ir man sunku e, ginti būtent tokį biudžetą. Aš manau, kad būtina diskutuoti su Europos parlamentu ir nacionaliniais parlamentais apie daugiametės finansų programos ateitį. Prieš keletą savaičių pirmininkantis Niderlandai organizavo konferenciją Niderlanduose ir ten buvo kalbama ir apie ES biudžetą ir daugiametę finansų programą. Niderlandai yra susirūpinę dėl dabartinių biudžeto procedūrų ES. Ir mes manome, kad reikia imtis veiksmų e, dėl nuosavų išteklių, taip pat reikia užtikrinti didesnį e, išlaidų atskaitomumą, taip pat reikia daugiau skaidrumo apie tai, kaip lėšos panaudojamos. Tai būtent apie tai ir kalbėsiu. Visų pirma, nuosavi ištekliai. Tiksliau, įplaukos į biudžetą. Niderlandai sumoka be galo daug į ES biudžetą. Kiekvienos šalies indėlis yra apskaičiuojamas pagal bendrasias nacionalinės pajamas. E, kiekvienais metais Niderlų parlamente apie tai e, vyksta diskusijos. Vis dėlto reikėtų labiau orientuotis nacionalinės procedūras, e, koreguojant įmokos dydį. Ponas Monti jau kalbėjo apie nuosavus išteklius. Aš norėčiau paraginti ir Europos parlamentą, ir nacionalinius parlamentus pagalvoti apie įplaukų reformą tam, kad ES biudžeto sistema būtų e, e, skaidresnė, labiau numatoma. Toliau išlaidos. Europos audito rūmai jau daugiau kaip 20 metų vis kartoja, e, kad mokesčių mokėtojų pinigai ne visai gerai panaudojami tai kelia susirūpinimą. E, Niderlandų piliečio, taip pat ir kitų valstybių narių piliečiai jau nekarta išreiškia savo nepasitenkinimą, bet tai nesusilaukia jokio atsako. Mes pateikėme ir nacionalinę deklaraciją ir ten irgi buvo kalbama apie e, išlaidas. E, mes manome, kad valstybės narės turi siekti skaidrumo ir atskaitomumo ir E, kiekvienais metais skelbti nacionalinę deklaraciją apie kiekvieną valstybę narę. Toliau skaidrumas ir e, geresnė pridėtinė vertė, kurią sukuria ES išlaidos. Dabar ES susiduria su ekonominė krize, o taip pat ir migrantų krize. E, tačiau daugiau kaip pusė biudžeto vis dar yra panaudojamos E, praeities sąskaitams apmokėti, vietoj to, kad būtų dėmesys kreipiamas į dabartį ir ateitį. Mes manome, kad reikėtų koreguoti daugiametę finansų programą, ji turėtų būti lankstesnė, reikėtų numatyti daugiau lankstumą tarp atskirų biudžeto skyrių, taip pat reikia sugebėti geriau reaguoti naujus politinius bei ekonominius iššūkius. Taip pat mes manome, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti konkrečių tikslų suformulavimui tiek nacionaliniu, tiek ir europiniu lygmeniu. Idealus biudžetas turėtų būti panaudojamas tiems projektams, kurie sukuria tikrą europinę vertę. Čia paminėčiau inovaciją, saugumą, išorės sienų apsaugą arba tvarę energetiką. Europos biudžetą E, reikėtų tvarkyti žymiai veiksmingiau. E, projektai turėtų būti atrenkami pagal tai, kokią pridėtinę vertę jie sukurs. Na ir galiausiai, pirmininkė, baigtamas norėčiau pasakyti štai ką. Su nekantrumu laukiu komentaro iš kitų valstybių narių atstovų ir Europos parlamento apie tai, ką būtų galima padaryti, kad ES biudžetas taptų veiksmingesnis ir skaidresnis. Ačiū. Dėkuoju ponę Kulmes. Išgirdome mūsų du prelegentus ir dabar galime pradėti diskusijas. François Mark, pranešėjas, e, rengiantis pranešimą apie Europos e, apie įnašą į Europos biudžetą, tai Prancūzijos senato atstovas. Dėkui, gerbiamas pirmininkė, dėkoju e, kalbėjusėjam už visą pateiktą informaciją. Ponė Izabel Toma ir ponas Kolmes išreiškė norą, kad biudžetas turėtų būti adaptuotinas, pritaikytas prie situacijos ir aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad lankstumą turėtume pagerinti. Ta pažymėjo ir Europos komisija e, ir planuoja atitinkamą pasiūlymą pateikti 16 metų viduryje, bus tikslingiau nukreipiamos biudžetinės e, lėšos, naudojamasi inovatyviais finansavimo instrumentais. E, ir tikimės, kad Mm, jais pasinaudoti galėsime kuo greičiau. Europos biudžete 74 procentai išlaidų tenka žemės ūkiui ir aplinkosaugai, 40 ir aplinkosaugai, o sanglaudos politikai 33 procentai. Tai šiuose dviejose didelėse e, dalise lankstumas tikrai turėtų būti taikomas, bet dėja kol kas to nėra. Ir čia pateiksiu pavyzdį. Pabėgėliai ir solidarumo priemonės e, turėtų būti pagal sanglaudos politiką. Šiandien ryte išgirdome, kad Graikijos deputatas sakė, kad Graikijai pabėgėliai kainavo milijardą eurų. Graikija kreipėsi ES prašydama pagalbos, e, klausdama, ar ES jai padės Ir kyra klausimas, ar kasmetinėme e, biudžete galime tokią pagalbos galimybę numatyti. Aišku, mūsų piliečiai nenori, kad, kiekvienu, kad kiekvieną dieną atsirastų kažkokie nauji mokesčiai, bet turint galvoje e, Europos biudžetą, ar yra galimybė e, panaudoti jo turimas lėšas tokiais skubiais ir netidėliotinais momentais. Kitas e, klausimas - žemės ūkio politika. Čia irgi yra nemažai klausimų, į kuriuos ne visuomet yra atsakymai. Ta liberali politika, e, kuri dabar veikia ir kuri sumažino galimybės e, sparčiai reaguoti į situaciją žemės ūkija naudojama liberali politika nepasiteisino, nes pieno kvotos, kaip išaiškėjo, visiškai, pieno kvotų panaikinimas visiškai nebuvo naudingas. Taigi e, reikia e, tiek sanglaudos, tiek žemės ūkio politikos rytise didesnio lankstumo, kad galėtume kasdieninę situaciją pagerinti, galėtume reaguoti geriau į kasdieninę situaciją. Ačiū. Manau, kad turime peržiūrėti dabartinę finansinę perspektyvą, kuri buvo parengta finansinės krizės fiskalinio konsolidavimo laikotarpiu. Ponas Kameronas darė papildomą spaudimą sumažinti tą biudžetą, dabar jis ėmėsi kitų sričių, bet tuo metu jam svarbiausia buvo biudžetas. Ir dėrybų galutinis rezultatas buvo sprendimas pirmą kartą ES istoriją sumažinti ES biudžetą, numatant didesnį lankstumą. Tuo pat metu turime pripažinti, kad mes ES sukūrėme daugiau atsakomybės ryčių ir tai yra kol kas tik vienos krypties gatvė. Ir tai jau vyksta daugelį metų. Be papildomų naujų iššūkių pagal Lisabono sutartį reikia finansuoti nau, naujas sritis - kosmoso politiką, energetikos politiką. Ir m, tai reiškia, kad mes bandome nuveikti daugiau, turėdami mažiau pinigų. Taip yra, jau nekalbant apie papildomus migracijos iššūkius. Dabar yra 2016 pradžia reikalų padėtis yra šiek tiek klaidinanti, nes tai mes pavel, buvo paveldėtas didžiulis nemokėtų, neapmokėtų sąskaitų kiekis, jis buvo sumažintas. Bet taip įvyko dėl to, kad buvo vėlai gyvendintos vėluojančios programos. Ir mes turime sumažinti neapmokėtų sąskaitų e, kalną. Bet ir be tų papildomų naujų iššūkių E, Išvelgiame, kad atmenčiais metais bus sunkumų ir 2016 visos, visi numatyti rezervai jau pansumo instrumentas mobilizuotas, daugybė e, e, eilučių finansavimo pe, perkelta iš 2014-2015-2016, bet kompensuoti už tai reikės 2018-2019 metais, išreiks pasitelkti tą ypatingų situacijų rezervą. Bet e, noriu pasakyti, kad rimta, turi vykti rimta vidutinės trukmės peržiūra, kitaip e, bus problemų, kai e, programos įgyvendinamos pasieks pabaigą ir tuomet kartosis 2014 scenarius nesusikaups didžiulis neapmokėtų sąskaitų kiekis. To išvengsime tik tuo atveju, jei peržiūrėsime biudžetą ir ypač dvi išlaidų kategorijas, viršutinės ribas, saugumas, migracija, tarptautiniai įsipareigojimai. Bijau, kad e, ver, bandymas užtikrinti naudą mums labai daug nepadės, tas, tos pa, naudos paieškos, ta koncepcija mums nepadės. Kalbame apie čia iš tikrųjų ES matomumą. Finansiniai instrumentai pasiteisina geriau, kai yra geros viešojo privataus sektoriaus partnerystės. Tai yra būdinga šiaurės Europos šalių kultūrai, bet tai nebūtinai pasiteisina visų valstybių atveju. Taigi reikia rimtai imti šių tikslų, jeigu norime kažką pakeisti. Ačiū, ponė Levandovski. Po, ponė Rijada. Ačiū. Aš tikrai e, e, džiaugiuosi, kad prasideda daugiametės finansų programos peržiūra, bet e, mes turime elgtis strategiškai tiek Europos parlamente, tiek ir nacionaliniuose parlamentuose. Per daug kas pastatyta ant kortos. ES E, biudžetą negalima vertinti neatsakingai. Mes dabar kalbame e, apie e, biudžeto sumažinimą laikotarpį nuo 14 iki 20, 20 metų 8 milijardais eurų. Dabar tai reiškia, kad ko gero nuolat E, vėluos mokėjimai ir dėl to gali sutrikti 2014-2020 metų programų įgyvendinimas, ypač tokių programų, kurios yra susijusios, pavyzdžiui, su užimtumu. Čia reikėtų paminėti ir migrantų e, poreikius. E, MFF peržiūra yra gera galimybė imtis priemonių siekiant susidoroti su dabartiniais iššūkiais Kaip kad sakė ponas Kolmes, visų pirma, mes turime peržiūrėti įplaukas. Ir būtina, jog Europos komisija laiku turėtų visas reikalingas pajamas tam, kad galėtų atlikti mokėjimus valstybėms narėms. E, aš žinau, kad pavyzdžiui, e, Airijos, e, Airijoje yra įgyvendinama lyder programa, bet mes vis dar laukiame, kol bus pervestos lėšos. Taip pat aš manau, kad e, reikėtų e, siekti, kad būtų nuseklesnis ES biudžetas, kad, jis, e, kad būtų užtikrintas didesnis atskaitomumas, o taip pat ir demokratinė kontrolė. ES politikos iš tikrųjų turi būti tinkamai finansuojamos iš ES biudžeto. Ačiū. Merci, Eliane Riada. Dėkuoju. Toliau žodis ponui Vladimirui Monka. Dėkui, pirmininkė, už suteiktą žodį. Daugelis mūsų turbūt pritartų tam, kad reiktų aiškių taisyklių mokėjimo asignavimam ir kad lėšos būtų skiriamos tiem projektam, kurie iš tiesų sukuria tikrą vertę ir užimtumą. Manau, kad nuolatiniai, e, nu, nu, nuosavi ištekliai, tradiciniai nuosavi ištekliai yra svarbi problema. Mes su Prancūzijos, Ispanijos nacionalinių parlamentų atstovais kalbėjomės ir sužinojome, kad ES dėlse sumokėti už projektus metų metus, todėl kad savo ruoštų kitos valstybės narės laiku neperveda lėšų į ES biudžetą. Taigi, kokios, kokiai e, politiniai E, frakcijai, partijai be priklausytume, turime Europos parlamente veikti vieningai ir siekti, kad nacionalinės, nacionaliniai parlamentai aktyviai bendradarbiautų su Europos parlamentu. Žinome, kad pavyzdžiui iš Kinijos vežamos prekes į ES, kurios pagamintos nekonkurencingomis sąlygomis, nesilaikant aplinkosauginių reikalavimų, tai kodėl neapmokestinti tokių prekių papildomais mokesčiais prie ES sienų? Kolegos, turime siūlyti idėjų, turime paspausti atskiras valstybės narės, kad rastume sprendimą, nes dabartinė padėtis tikrai netenkina. Iš suteikdamas žodį ponui Mankai turėjau pranešti, kad jis yra iš Slovakijos parlamento ir kad jis atstovauja socdemus. E, pone Edierga Zabal, 2016 biudžeto pranešėja e, išrinkta išrinkta Europos parlamentą Ispanijoje. Iš tikrųjų, taip pirmininkė, ačiū. Paprašiau žodžio E, kol kalbėjo ponas Kolmes, kuris minėjo tris svarbiausius dalykus, kalbėdamas apie tai, kas svarbu ir man, man ypač įstrigo trečiasis jo paminėtas aspektas - lankstumas. Ar Jis kalbėjo apie lankstumą ir naudą Europos mastu ir ponas Levandovski taip pat. E, tai, apie tai kalbėjo, bet mes įstringame diskusijose šią temą, nes visi tai skirtingai suprantame. Kalbant apie lankstumą, konferencijoje, kuri, kurią surengė pirmininkaujantis Niderlandai, buvau darbo grupėje, kur buvo apie tai kalbame. Kaip gyvendinti tą lankstumą? Būkime atviri. Kiekvieną kartą, kai iškyla krizė, mes žvelgiame į biudžetą. Uh, tarsi kažkaip pamajavus abuklingą lasdelę išspręsime savo pro problemas. Tačiau nėra pakankamai pinigų finansuoti viską. Taigi, tai pagrindinė diskusija tema. Jūs kalbėjote apie ilgą laiką vykdomą politiką ir prioritetus, naujus prioritetus. Ir manau, kad Europos parlamento nariai ar nacionalinių parlamentų nariai priešinsis Europos ES biudžeto modernizavimui. Kalbame apie inovatoriškas rytis, technologinius pokyčius, kad reikia tai finansuoti. Visi dėl to turime, tačiau iš kur gauti pinigų tai finansuoti? Egzistuoja senieji prioritetai, jie supriešinami su naujais prioritetais ir kas vyksta. BŽUP ir sanglaudos politika paima 74 procentus biudžeto. Ir net jeigu galėtume peržiūrėti BŽUP ir sanglaudos politikos programas ir jas patobulinti, vis tiek mums trūktų, vis tiek mums reiktų BŽUP Europos mastu ir, ir žinoma, reikia struktūrinių sanglaudos fondų, kad pagelbėtume šalie, šali, šalims, kurios dar nesiekia ES vidurkio. Taigi, kaip tai spręsti? Arba turime turėti daugiau pinigų arba tie prioritetai ima konfliktuoti ir apie tai ir kalbame. Tai ne tik e, daugiametės finansavimo programos peržiūros diskusijos, bet tai jau kalbas apie kitą daugiametę finansavimo programą. Norėčiau paklausti, kokią galimybę, kokią alternatyvą renkasi pirmininkaujantis Niderlandai. Pirmininkas, ačiū. Žodis ponui Raimer Bögė, Vokietijos atstovui. EPP frakcijos nariai. Prašau, ačiū pirmininkė. E, e, Aš su didžiuliu susidomėjimu išklausiau e, tai, ką pasakė kiti. Ir irgi norėčiau pasidalinti keletų kritinių pastabų. Jūs kalbėjote, kad kyla problemų dėl patikimumo pareiškimų ir audito rūmai nuolat apie tai kalba. Bet aš kuo puikiausiai prisimenu, kad kalbant apie 80 procentų ES biudžeto, tai, už, e, tai jį kartu valdo valstybės narės Europos komisija. E, tas biudžetas panaudojamas, pavyzdžiui, žemės ūkiui, struktūriniams fondams. Bet kai vyksta e, dėrybos, Pavyzdžiui, kai vyko darybos dėl daugiametės finansų programos 2007-2013 metams, tai prisimam, ten dalyvavo ir Niderlandų atstovai. Ir tuomet valstybės narės atsisakė pasirašyti e, patikimumo pareiškimą dėl jų panaudotų lėšų iš ES biudžeto. Toliau Aš džiaugiuosi, kad dabar apie tai diskutuojama. Lapkričio mėnesį įvyko komisarės Georgievos suorganizuota konferencija ir ten taip pat buvo kalbama apie biudžetą, apie pridėtinės vertės sukūrimą. Kaip ir yra lėšos panaudojamos ES lygmenių, ne visos panaudotos lėšos sukuria pridėtinės vertės. Ir tai ypač aktualu dabar, e, dabartiniais laikais. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad reikia daugiau lankstumo. Gražų žodžiai, bet nelabai jais tikiu. mes bandėme biudžeto procedūras paversti lankstesnėmis ir 17-13 metais. Ir tokios diskusijos vyko iki pat paskutinės minutės, derinant daugiametės finansų programos, daugiametę finansų programą 14-20 metams, bet buvo tokių valstybių narių, kurios e, tam, tam norėjo sutrukdyti. Ir pati daugiametės finansų programos procedūra yra sudėtinga. Mes dėrėjomės dėl lankstumo. Ir ko gero, E, ta lankstumo taisykle e, būtų tikrai e, galima labai pasinaudoti, bandant iš kažkur gauti 9,2 milijardo eurų pabėgėliams. Vasarą dar buvo korepere bandymų visiškai neatsižvelgti pačius naujausius įvykius Tiek nacionaliniai parlamentai, tiek valstybių narių atsakingi politikai nuo pat pradžių turėjo prisimti atsakomybę už savo veiksmus. E, jeigu jie tai būtų padarę, tai dabar nebūtų, ne, nereikėjo dabar būtų svarsyti būtent šitų klausimų. Na, o tai, kas vyksta dabar, Viena vertus yra kuriami nauji instrumentai, tokie kaip EFSI, taip, tai yra įdomus bandomasis projektas. Taip pat yra naudojamos. Dėl to nukenčia kai kurios kitos e, dabartinės programos, pavyzdžiui, programos skirtos e, švietimui arba transportui. Bet kol kas dar trūksta vertinimo, ar tas EFSI instrumentas pasiteisina. Dabar taip pat daug kalbama apie supaprastinimą arba, pažiūrėjau, apie peržiūros vengimą. E, taip pat kalbama ir apie kaiminystės programos peržiūrą, kai kurių lėšų paimama iš kaiminystės programos ir pervedima į Afrikai skurtus fondus. Bet ar tokie instrumentai tikrai veikia? Ar nereikėtų atsisakyti kai kurių instrumentų? Ir štai paskutinė pastaba. Ji galbūt labiau susijusi su ankstesnė diskusija. Spalio pradžioje mes paskelbėme bendrą aktą ir ten kalbama apie tam tikras dvi kategorijas kai kurios valstybės narės nesugeba vykdyti savo įsipareigojimų dėl iš, išorės sienų apsaugos, taip pat kyla problemų ir su Frontex. Ir neaišku, ar mes norime iš tikrųjų e, viską iš naujo pradėti e, su kaiminystės programa, su e, stojimo į Europos, Sąjungos, sta, į Europos Sąjungą programomis. Ar viskas pakankamai stabilu? O galbūt mes e, tiesiog bandome tarsi pasislėpti po stalu. E, prieš atlikdami peržiūrę turime atsakyti į šiuos klausimus. Turime į šios klausimus atsakyti ir pradėdami diskutuoti apie struktūrinius fondus bei žemės ūkio politiką. Kalbant apie biudžetą, kiekvieno e, biudžeto uh, kiekviename biudžete yra tokių eilučių, kur esančias lėšas būtų galima perkelti kitur be didelių problemų. Ačiū. Dėkoju, kad mūsų diskusijas į tokią platesnę perspektyvą nukreipė, bet neturime daryti iliuzijų mm, dėl to, kaip naudojamos ES lėšos. Estijos atstovas biudžeto komiteto narys ir žaliųjų frakcijos Europos parlamente atstovas. Dėkui, ponė pirmininkė. Mm, aš irgi atkreipiau dėmesį į pono Kolmės pristatymą. Jis pagrindinės tris problemas ES biudžete nurodė. Lankstumo norėjimas vienas dalykas. Kitas dalykas yra mm, realus lankstumas sprendimas yra nacionalinių parlamentų rankose, nes tik nacionaliniai parlamentai gali priversti nacionalinės vyriausybės susitarti dėl daugiametės finansų e, programos e, esminio peržiūrėjimo ir pakeitimo. Priešingų atveju e, to griežto, nelankstaus europinio biudžeto problemos tęsis. Jei taryba e, nepaspaus komisijos, tai komisija ne tik, kad netliks programos peržiūros, bet ir nepasistengs jos ištaisyti. Ir tada nelabai ką galės padaryti ir nacionaliniai parlamentai. Bet jei tarybos nariai e, jaus tą pragaro kam, kam, karšti, to nacionalinio parlamento spaudimą, tai tada galbūt sugebėsime pasiekti to lankstumo ir tą padarysime tinkamai peržiūrėję daugiametę finansų programą. Dėkoju. Ponas Francesco Garielo, Italijos atstovas, jis yra Italijos deputatų rūmų atstovas. Ačiū pirmininkė. Mano pastabos susijusios su tarp institucinė darbo grupė. Šios grupės tikslas buvo peržiūrėti e, veiklos e, e, rodiklius įvairių parlamento narių veiklos veiklą, nes ES e, piliečiams e, svarbu, kad e, būtų teisingai panaudojamos struktūrinių fondų lėšos. Taigi, ta aukšto lygio darbo grupė turėtų pademonstruoti ES piliečiams, kiek iš tikrųjų uh, E, verta investuoti į bendrijos fondus. Reikia objektyvių parametrų. E, visos investicijos, ne visos investicijos e, atneša naudos. Ir manau, kad tai reikėtų atsižvelgti vykdant daugiametės finansų programos peržiūrą. Nežinau, ar šis komitetas jau su kitomis institucijomis aptarė aukšto lygio darbo grupės e, veiklą, bet galbūt ir komisija galėtų sureaguoti. C'est un rôle important que pourraient avoir les partenaires Tai yra tai, kokį svarbų vaidmenį nacionaliniai parlamentai galėtų suvaidinti, tai įvertinti, ar iš tiesų ES lėšos prisideda prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Tas yra absoliutus mūsų prioritetas. Nes jei europinės lėšos naudojamos ne prioritetams investuojamos į neprioritetinės rytis, tai galbūt nacionaliniai parlamentai galėtų e, kontroliuoti, kad ES lėšos buvo tinkamai, būtų tinkamai nukreiptos. Tas lankstumas buvo iškeltas visų prelegentų 14-20 metų programa e, siekiant palengvinti mokėjimų situaciją, buvo mokėjimai šiek tiek perkelti į ateitį, bet 17, 18, 19, 20 metai gali sukelti problemų, nes ponė e, Toma sakė, kad 14 metų pabaigoje buvo nesumokėti 24 milijardai eurų. Ir dabar vėl pristatysiu žodį mm, mūsų, vėl steiksiu galimybę mūsų e, prelegentam apibendrinti diskusijas ir matėme, kokia svarbi buvo Niderlandų suorganizuota konferencija skirta biudžeto valdymo klausimams. Dabar noriu steigti žodį ponui Kulmės. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. E, Niderlandai e, tikrai sumažino savo išlaidas 50 e, milijardų eurų. Ir taip pat iš tikrųjų nuolat vyksta diskusijos, ar yra pakankamai pinigų. Tokios pačios diskusijos vyksta ir apie ES biudžetą. Visų pirma, yra tariamasi dėl biudžeto 14-20 metams, paskui pradedame diskutuoti apie lankstumą. Na ir Niderlandų parlamentui kilo idėja dar prieš pradedant e, daugiametės finansų programos peržiūrą surinkti konferenciją Niderlanduose ir viską aptarti. Gal mano šaliai aktualesni kitokie klausimai negu kad kitoms šalims. Pavyzdžiui, dviračių parkų kūrimas, panaudant ES lėšas. E, mano nuomonė, tai yra puikiai panaudotos lėšos. ES yra ir daugiau puikių pavyzdžių, kaip galima tinkamai panaudoti lėšas. Taip pat e, nekarta buvo minėta ir deklaracija. E, Turiuomenį nacionalinę patikimumo deklaraciją arba pareiškimą. Ir iš tikrųjų 80 procentų ES biudžeto panaudoja nacionalinės vyriausybės, tai jos turėtų prisimti e, atsakomybę ir atsiskaityti už e, tų lėšų panaudojimą. E, Europos audito rūmų ataskaitoje Nuolat kalbama apie tai, kad neteisingai panaudojamos lėšos, bet ir nacionaliniai parlamentai taip pat turėtų prisimti atsakomybę dėl patikimumo pareiškimų. Šiaip tai galėčiau kalbėti valandų valandas e, paminėtais klausimais, bet e, tiek iš mano pusės e, tuo tarpu. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad ne Europos Sąjunga išvaisto pinigus į kairę dešinę. Europos Sąjungas skyrė e, valstybėms narėms lėšas, kurios savo ruoštų prieš tai ateina iš Europos iš šalių. E, pinigai patenka į Briuselį, paskui vėl paskirstami e, valstybės narės, bet tai yra pras, ar tai yra prasminga, tai sukuria papildomą, užtikrina papildomą. Ar reikia tų viešojo sektoriaus e, aktyvatorių, kalbant apie investicijas. E, valstybės, kita vertus, yra įsiskolinusios, bet jos gyvybiškai nori panaudoti tas lėšas, įsamdyti tas lėšas, kurios yra joms skiriamas. Pone Izabel Toma. Trumpai pirmininkė. Ponas Kolmės sureagavo į vairius pasakymus ir aš taip pat norėčiau tai padaryti, sureaguosi noriu pasakyti, kad reikia labai atsargiai tai vertinti. Nes kalbame ne tik apie daug, būsimą daugiametę finansavimo programą, bet kalbame apie peržiūrą. Mane, man, man labai strigo Amsterdame tai, kad kalbama 2000, apie būsimą finansinę programą. E, bet turime kalbėti apie dabartinę programą, apie jos peržiūrą. Aš kitais aspektais pritariu E, ponui Kolmes dėl e, įplaukų e, šaltinių neiškumo. Ir Europos parlamentas, ir nacionaliniai parlamentai akcentuoja, kad tai yra demokratinė problema. Ir kad tas skaidrumo stygius yra problema. O kalbant apie skaidrumą, yra susijęs su šiuo klausimu daugiau aspektų. Kaip sakė ponė Gardija Zabal, turime apie tai kalbėti. Europos parlamentas yra linkęs įveikti, bet jeigu e, biudžetas e, e, yra nieko nepadės, tai yra apvagi vieną, kad sumokėtum kitam, tai nieko neduoda kaž, panaš, kažkas panašaus vyksta su investicijų fondu, su moksliniu tyrimu ir infrastruktūros finansavimu. Toliau naudos aspektas, naudos klausimas. Galbūt sutarėme dėl to, kad reikia išsiaiškinti, ar iš tikrųjų ta nauda užtikrinama. Bet kai kuriais atvejais ta nauda, pavyzdžiui, yra naujų dviračių takų nutiesimas. E, reikia atsisakyti automobilių dėl, dėl išlakų, dėl kitų problemų ir siekti ekologiškos plėtros ir staiga dviračių taikai, takai e, atsiranda visur ir tai tampa ekologiška transporto priemonė ir taip mes uh, sumažinsime naštą ap aplinkai ir, ir uh, sveikatos apsaugai, bet, bet tai nebūtinai užtikrina naudą. Na, dviračių takai nebūtinai, na, yra tas puikiausias pavyzdys. Aš kalbėjau ne apie, ne, ne, ne apie dviračių atsarginių dalių svarbą, bet apie tai, kad dviračio atsarginės dalis finansuoja Europos Sąjunga, apie Kalbu apie dviračių takus. Dviračių takai finansuojami, dviračių takų tiesimas finansuojamas iš Europos Sąjungos, nes Europa yra patvirtinusi programą dėl reglamentavimo, kontrolės ir biurokratijos, kuri pati daug kainuoja. Čia ir yra problema. Problema yra ta, kad politika, kaip sakėme, e, funkcionuoja E, restainių ir botago principu. Jeigu egzistuoja tik botagas, kažkur teks sustoti, nes e, pristiksime jėgų, reikia teikti ir paramą. Mes čia prasideda ilgas diskusijos, bet, bet kokiu atveju, grįžtant prie dviračių takų tiesimo, turime suvokti, kad diskusijos yra daug sudėtingesnės, nei, nei galima būtų įsivaizduoti, nei galima būtų pamanyti. Tai, tai ne tik dviračių takai. Jeigu tai liesų tik dviračių takus, nebejoju, kad komisija parengtų reglamentą, kuris numatytų dviračių takų plotį, medžiagos, dangos storį, būtinybę kontroliuoti ir kontrolė būtų patikėta auditorumams e, Pone Artui, problema yra ta, kad jeigu jūs nefinansuosite dviračių takų, komisija e, parengs privalomas taisyklės šio klausimu. Ne, parlamentas to neleis. Parlamentas neleis, kad taip nutiktų. Noriu atsakyti į François Mark ir kitiems klausėte, ar bus lankstumo galimybės skirti, pavyzdžiui, milijardą eurų graikams, kuriems teko priimti daug pabėgėlių. E, Pone Gardė Zabalė pati kalbėjo. Turime suvokti visi, apie ką kalbame, kad visi e, turime suvokti, kad jau pasiekėme uh, viršutinę ribą 2014-2020 daugiametės finansavimo programos, nors dabar yra dar tik 2016-ieji ir mūsų dar laukia treji metai. Mes jau panaudojame visas lankstumo maržas, beveik visur pasiekėme viršutinės ribas, e, ėmėme kurti įvairiausius išorės ES fondus kad finansuotume atsiradusius poreikius, bet reikia suvokti, kad mes jau visai netoli visiškos biudžeto krizės. Daugybė sprendimų egzistuoja, kaip jau sakiau, reikia juos gilintis, nes diskusijos tik prasideda. Džiaugiuosi, kad nacionaliniai parlamentai dalyvauja juose, bet nuo savųjų išteklių klausimas yra esminis. Jeigu mes neišbrisime iš tos katastrofos situacijos, atsiprašau, iš tos situacijos, kai e, valstybės narės panaudoja 90 procentų ES biudžeto, ne 80. Ta krizė bus nuolatinė, neskaidrumas išliks ir mes nuolatos turėsime ieškoti rasti būdų subalansuoti biudžetą. Ir aš taip pat pabrė... norėčiau pabrėžti, kad tuo tarpu nebegalime toliau plėsti biudžeto, nebegalime didinti mokesnės naštos piliečiams. E, pakalbėkime apie daugia, daugia didžiulės tarptautinės įmonės, kurios daugelis pasirodo sukčiavo mokesčių srityje. Galime kalbėti apie finansinių sandorių mokestį, apie kitas galimybės, tokias mokesčių galimybės, kurios netaptų našta mūsų piliečiams. Dėkoju, taigi receptas paprastas - daugiau mokesčių, bet ne iš mokesčių mokėtojų kišenės. Tokią radome. Likti. Mm kurią netaip lengva išspręsti. Baigiame mūsų pirmos dalies diskusijas ir dabar periname prie kitų temų. Tai rasti pusiausvyrą tarp tų naujų krizių ar e, neplanuotų situacijų. Ir tai taip pat siejasi su 14-20 metų finansinė programa. Pirmiausia, tai kalbėsime apie e, pabėgėlių krizę ir e, šiandien dabar e, pirmasis mūsų prelegentas, pirmoji prelegentė yra ponia Nabel Rua Granjon iš Jungtinių tautų vyriausio pabėgėlių komisaro tarnybos. Dėkui. Gerbiamas e, pirmininkė, gerbiami kolegos, atstovauju Junktinių tautų vyriausiam pabėgėlių reikalų komitetui ir mes e, labai melai dalyvaujame šioje diskusijoje. Noriu pasakyti biudžeto reikalų komiteto nariams, kad šis komitetas yra e, vienas mūsų aktyviausių kritikų, kritikuojantis jungtinių tautų veiklos efektyvumą apskritai. E, ta krizė, e, kuri apėmusi Europą, yra labai didelė. Ir mm, žiūrima taip pat ir į jungtinės tautas kurios veikia plačiau negu ES, bet aišku, kad jungtiniam tautom irgi reikia e, finansų, finansavimo savo veiklai. Nuo 15 metų vasaros susidurėme su labai didelių finansavimo poreikių, nes krize tik auga. Nacionalinės vyriausybės regiono, regioninė vietų e, valdžia irgi susiduria su vis sudėtingesnė padėtimi, e, kaip ir pilietinės visuomenės bei nevyriausybinio organizacijų atstovai. Universitetai, akademinė visuomenė Taip pat mm, čia vaidina svarbu vaidmenį, nes turime investuoti ir į žinias, ir į e, mokslinius tyrimus, ir plėtrą, kad rastume e, inovatyvių sprendimų mūsų problemoms spręsti. Parlamentų pagrindinis vaidmuo yra aktyvus dalyvavimas Europos daugiametės finansų programos rengime. Mes glaudžiai bendradarbiavome diskusijose dėl lėšų skirtų vidaus migracijos ir vidaus reikalų problemoms spręsti. Ir čia reikia peržiūrėti ne tik teisinį pagrindą, bet ir e, finansavimo dydį, e, ribas ir taip toliau. Lankstumo instrumentai, kaip jau buvo pasakyta, buvo visiškai išnaudoti Ir dabar reikia ieškoti naujų mechanizmų, kurie leistų mum tinkamai veikti. Išklausiusi kalbėjusių, noriu pasakyti, kad nauja finansavimo programa, jos pradžia buvo sudėtinga, 14 metų prieglopščio e, migracijos ir integracijos fondo lėšos po naujos e, restruktūrizacijos e, buvo sudėtinga e, tas lėšas naudoti, nes vyko struktūrinės reformos, toliau buvo minima, kad 24 milijardai buvo mokėjimų skola 14 metais. Ir tai humanitariniam uh, agentūrom ir ES humanitariniai veiklai padarė labai didelį neigiamą poveikį. Labai trūko lėšų ir tas trūkumas turėjo tiesioginį ir netiesioginį poveikį. Labai svarbu mm, šiuose mūsų diskusijose atskirti tą ES vidinę krizę nuo tų išorės krizių, kurios vyksta už ES sienų. Į ES atvyko daug labai pabėgėlių ir tą ES krizę turime atskirti nuo Azijos, e, Artimųjų rytų ar Europos ar, ar Afrikos šalių krizės, nes tai yra skirtingos krizės, kalbant apie tą Europai tenkančią e, krizę. Tai pasakysiu, kad nuo pavasario iki metų pabaigos atvyko daugiau kaip milijonas pabėgėlių į Europą. Vien jūra tiek atvyko, o apskritai pabėgėlių skaičius yra didesnis, nemažai žmonių, kaip žinome, paskendo. Ir per Graikiją ir Italiją vien atvyko 810 tūkstančių žmonių, 84 procentai tų žmonių yra iš dešimties šalių, iš kurių daugiausia yra pabėgėlių. Taigi tai yra pabėgėlių, o ne migrantų krizė. Ir ar iš tiesų turime visai šiai situacijai ir toliau taikyti tik skubes, e, netidėliotinas priemonės, ar siekti tam tikro struktūrinio sprendimo krizė aišku, kad tęsis. Ir mūsų analizė rodo, kad ir toliau atvykstančių pabėgėlių skaičiai bus dideli. Ir kokį, ką turėtume daryti, ar veikti europinių lygių, ar nacionalinių lygmių, lygių, ar abiem šiais lygiais ir čia vėl iškyla e, klausimas apie pridedamąją vertę, kadangi mūsų salėje šiandien yra nacionalinių parlamentų atstovai, tai turėtume iškelti tokį klausimą. Europos biudžeto tikslas niekad nebuvo pakeisti e, nacionalinių lėšų kurios būtų naudojamos tokiom situacijom esant. Tegul ne, ne, ne vien kriziniai situacijai, bet ir įprastiniai situacijai. Pirmininkas. Kai kalbame apie Europos biudžetą, Tai turime, kai, kai norime veikti, tai turime pagalvoti, ar Europos biudžeto, ar nacionalinio biudžeto lėšos turi būti naudojamos. Pavyzdžiui, Turkijai skiriamos lėšos ir iš ES biudžeto, ir iš valstybių narių. Ir čia koordinavimo problemos yra iškilę. O kalbant apie patikos fondą, tai jis yra mm, fondas, kuris naudoja nacionalinės e, lėšas, kad po to jas sutelkęs koordinuotai Europos lygmenių e, naudotų problemoms spręsti. Taip, e, tai yra mm, labai svarbu ir turime pagalvoti, ar Europos Sąjunga yra tik vienas iš sponsorių, ar yra mm, kažką daugiau galinti nuveikti organizacija. Dabar ES apie vidinę mm, ES krizę toliau kalbant. E, tai čia reiktų pagalvoti apie ES humanitarinės pagalbos mechanizmus nes dabar tokių e, bendrijos lygmenių veikiančių mechanizmų nėra. Ir pavyzdžiui, jei e, atsitiktų, kad e, būtų uždarytos sienos su Balkanų valstybėmis, tai ES jaustusi užblokuota, net jei ir turėtų tų reikalingų papildomų lėšų. Ir galiausia, paskutinis klausimas susijęs su ta vidaus krize būtų toks. Vis dažniau kreipiamas į, į finansinės institucijas, tarp jų ir Europos investicijų banką. Ir kad Kodėl taip daroma, sako pirmininkas, todėl kad kadangi tos finansinės institucijos turi patirti finansinių lėšų naudojimo, tai jos galėtų mm, prisidėti prie to, kad veiksmas vyktų daug greičiau. Nes, pavyzdžiui, kalbant apie Turkijos atvejį, tai ES e, kaip ir veikia lietai ir nesugeba iki galo pasiekti uh, norimo tikslo, o bankai, tarptų, pasaulio bankas ar kitos finansinės institucijos turi visą reikalingą patirtį ir viską galėtų daug greičiau padaryti. Pavyzdžiui, Turkijoje yra 4 milijonai vaikų, kurie negali e, gauti švietimo paslaugų. Tai jei užsimtų tuo m, mm, tarptautinės finansinės institucijos, tai reikalai pajudėtų į priekį greičiau, nes kitaip tie 4 milijonai vaikų liks pasmerktaja, prarastaja karta. Dar keletas komentarų. Patikos fondas. Tai yra kaip ir vidaus fondas Europos Sąjungos nėra sudėtinga tokį fondą sukurti. Visos problemos yra kaip pritraukti į jį lėšų. Ir čia norime to sniego gniuštės efekto, kurio dėja nesulaukiame. Ir jau užbaigdama, pona Gutereš, buvusi komisarą, norėčiau pacituoti tą, ką jis pasakė pernai vykusiame pasaulio ekonomikos forume. Reikia naujos humanitarinės politikos. Tas bus pabrėžiama ir Stambulė vyksiančioje humanitarinėje pasaulinėje konferencijoje. Nes situacija tokia, kad tarptautinė bendruomenė negali uh, iš tiesų patenkinti humanitarinės pagalbos poreikių. Tie poreikiai, e, turint galvoje e, krizę Sirijoje, dviem trešdaliais patenkinami Afrikos Respublikoje tik tai 22 procentais. Taigi turime kažką daryti, reformuodami, stiprindami humanitarinę e, tarptautinę sistemą ir ES irgi gali prie to prisidėti. Ir e, mm, kalbant apie humanitarinę pagalbą ir krizių, ir pabėgėlių krizę, tai uh, Aišku, kad tose pabėgėlių antplūdžio vietose mm, labai kenčia ir vietos gyventojai. Ir visa tai mm, yra mokama iš mokesčių mokėtojų kišenės. Todėl reikia peržiūrėti dabar esančias tradicinės struktūras, įtraukti privatų sektorių kaip naują Mm, veikėja tokiuose situacijose. Privatus sektorius. Tai pirmiausia ir galingiausiai e, mūsų planetos e, finansuotojai, kaip Bilas Geitsas, pirmininkas tie mokesčiai, kurių nesumoka didžiosios Europos įmonės, galėtų būti naudojami humanitariniam mechanizmam mm, finansuoti. Tuo būdu rastume e, daug būdų padėti tiems, kurie yra konflikto zonose. Ir mes, kaip globali visuomenė, tikrai turime reikalingas žinias E, leidžiančias pagerinti gyvenimo kokybę, taip pat ir pabėgėliams, ir tas neįvyks, kol neįsijungs į šį procesą e, privatusis sektorius. Sirijos pavyzdys parodė, kad senieji metodai nebeveikia, reikia ieškoti naujų metodų. Dėkuoju uždėmesį. Ačiū. Žodis ponui Federik Valijai. Europos regionų ir bendrijų e, tarybos pirmininkui. E, aš e, pratęsiu pradėtą temą. Galbūt reikia optimizuoti mokesčių sistemą, kad e, rastume galimybių būti mecenatais. Ir europiečiai yra tokie geri, jie yra tokie puikus tokių optimalių sprendimų kuriejai. Ir būtent europiečiai daro viską, ką reikia, kad, kad tie optimalių sprendimų ekspertai pasiektų maksimalios naudos. Ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, norėčiau vis pirma padėkoti Jums, padėkoti ypač poniai Toma už jos kvietimą. E, šiame parlamento surenktame susitikime išsakyti, kuo, pakalbėti apie tai, kuo gyvena savivaldybių merai, vietos valdžia ir administracijos. Europos e, ben, ben, bendryjų ir regionų taryba, kurios generaliniu sekretoriumi aš esu, atstovauja 55 nacionalinės asociacijas, 41 e, Europos šalį ir 28 Europos Sąjungos šalis, bei taip pat Balkanus, Turkija ir Ukraina. Bet šiandien kalbėsiu ypač Europos e, bendryjų vardu. 150 Kalbu apie 150 tūkstančių bendryjų asociaciją. E, šiandien jos susiduria su įvairiausiamis krizėmis ir ypač, išilus ypač sudėtingoms krizėms. Vietos veikėjai ir politikai pademonstravo, kad jie geba e, e, reaguoti su didesnė simpatija ir užuojauta nei jų e, kolegos dirbantis nacionalinėse vyriausybėse. Būtent todėl E, pagal geresnio reglamentavimo e, sieki e, vietos ir ter, vietos administracijos draugė su Europos parlamentu, komisija ir valstybėmis narėmis draugė imasi visų priemonių, kad atremtų pabėgėlių krizę, bei taip pat norime įnešti savo indėlį į daugiametės finansavimo programos peržiūrą. Reikia pasakyti, kad prasidėjus 2005, krizė 2015 E, pavasarį ėmėmės reikalingų priemonių, kad įvertintume situaciją ir suteikėme e, sprendimo prieimėmės ES visą informaciją, kurią surinkome vietoje. Kad užbaigtume šį informacijos rinkimo darbą, norime įsteigti Europos observatoriją, kur bus renkami duomenys apie savivaldybių ir vietos regionų e, poreikius, ypač prieglapšio prašymo srityje. E, prasidėjus migracijos kriziai e, daugiamatė finansavimo programa pasiekė savo ribas. Kaip jau buvo sakyta, 2015 sausio Europoje pasirodė 710 tūkstančių prieglapšio prašytojų. Ir nuo dabar iki 2017, jei situacija nepasikeis, E, daugiau nei 3 milijonai e, migrantų bandys patekti į ES, skirdami jos sienas. E, komisijos pirmininkas Junkeris kalbėjo ir apie tai, kad išskirtinė susidariusi situacija reikalauja išskirtinių finansinių priemonių. Nežiūr, iš tikrųjų priemonės, finansai prieinami pagal daugiametę finansavimo programą bus nepakankami, kad išspręstume šias problemas atnešiais metais. Savivaldybės dalyvaudamos e, e, atvykusių asmenų perskirstimo sistemoje susiduria su įvairiausiais, su įvairiausiamis užduotimis, joms tenka atlikti daugybę užduočių, kurios nėra finansuojamos ir niekaip kompensuojamos centrinės vyriausybės. Netgi priešingai daugelie šalių priemonės, kurias vietos valdžia skiria e, teikti socialinę pagalbą, e, dar padidina įsiskolinimo krizę. Nepamirškime, kad mes esame tie, kurie pirmieji sutinka pabėgėlius ir kad mums taip pat tenka prievolė vykti griežtą e, taupimo politiką, taip ypač aktualu Graikijai, Ispanijai, Italijai bei taip pat Suomijai. Taip pat, remiantis Junktinių tautų konvenciją, vietos valdžia privalo e, pasirūpinti nelydimais e, nepilnamečiais, tai yra papildoma e, ir daug finansų reikalaujanti užduotis. Ir, ir žinau, kad šis klausimas yra svarstomas. Svarbu tai, kad 2014-2020 daugiametė finansavimo programa yra nepakankama, jos lėšų nepakanka išspręsti visas Europai iškilusias krizės. Vietos e, valdžiai trūksta išteklių. E, Taip pat trūksta finansų vietos lygmenių e, padėti pabėgėliams, suteikti bazinę pagalbą. Daugeliu atveju nėra galimybė suteikti jiems prieglopšio, e, pasiūlyti psichologo, daktaro paslaugas, taip pat pasirūpinti vertėjais. Ir mūsų vertinimais, pavyzdžiui, pasitelkus Vokietijos pavyzdį, kuri priemė daugiausia pabėgėlių, e, išlaidų, e, patirtų išlaidų paskirstimas įvairiais lygmenimis būtų štai koks. 2015-aisiais e, e, pabėgėlių krizė Vokietija kainavo 15 milijardų eurų, 10 milijardų finansavo vietos valdžia ir 5 milijardus Vokietijos žemės bei federalinė valdžia. Taigi, jeigu atsižvelgsime į bendrą pabėgėlių skaičių, kurie atvyko 2015 į Europos Sąjungą, e, biudžetą es reikėtų padidinti 30 milijardų eurų, kad galėtume tinkamai sureaguoti iš iškilusią krizę. Mes palaikome pranešimo autorių Europos parlamente nuomonę, kad reikia rasti papildomų išimtinių finansinių išteklių šioje situacijoje. Šalia lankstumo rei, būtinas ir lankstumas, rengiant reikalingas politikos priemonės bei galimybę vietos valdžiai pasinaudoti tų papildomų fondų lėšomis. Mūsų vertinimais reikia nedelsiant įvertinti reikalingas priemonės, kad būtų galima padidinti ES nuosavuosius išteklius bei pasitelkti kitus papildomų įplaukų šaltinius, e, didinti ES fiskalinius gebėjimus. Ir e, nuosavųjų išteklių aukšto lygio grupė turėtų paskatinti, paspatinti savo darbą ir vadovų taryba tai svarstyti kitame savo susitikime. Mes manome, kad reikia e, šią krizę spręsti spręsti arba sukūrus e, e, papildomą finansų išteklį, išteklį arba pasitelkus, įvedus kokį nors ypatingą į mokestį, pavyzdžiui, ypatingą mokestį už CO2 ar kažką panašaus. Ir taip pat teisingai, sąžiningai perskirstyti išteklius vietos ir regionų valdžiai. Taip pat raginame EIB teikti paskolas už nulinės palūkanas e, pabėgėlių e, prieglaudų statybai. Kalbant apie ES lygmenį, jokios konkrečios, jokios konkrečios sumos e, ištekliai nebuvo skirti e, siekiant sureaguoti į padidėjusius vietos ir regionų valdžios poreikius dėl to. E, atsižvelgiant į tai, kad vyksta daugiavartės finansavimo programos vidutinės trukmės peržiūra, reikia ieškoti papildomų priemonių, kaip, integ kaip užtikrinti integraciją vidutinės ir ilgos trukmės laikotarpiu. Taip pat reikia užtikrinti, kad vietos ir regionų valdžios galėtų geriau e, gyvendinti joms tenkančias naujas užduotis. Ir todėl mm, mes siūlome užtikrinti galimybę tiesiogiai prieiti prie finansavimo e, toms vietos ir regionų valdžioms, kad jos galėtų finans, suteikti pagalbą reikalingą pabėgėliams. E, yra dar galimybės veikti, bandant užtikrinti sinergiją tarp egzistuojančių e, finansavimo mechanizmų prieglapščio fondas, taip pat FSE ir FEDER. Mes taip pat laikomės partnerystės e, principo bandome įtraukti visus veikėjus visais valdymo lygmenimis, taip pat ir, ir pabėgėlių krizės atveju. Taigi reikia ne tik sprendimo dėl asmenų perskirstimo ir kitų priemonių nacionaliniu mastu, bet taip pat reikia parengti koncepciją, kurios pagrindų būtų galima plėtoti naujus finansavimo mechanizmus ES. Mes prašome augimo ir stabilumo pakto lankstumo galimybės, nes susidurėme su išteklių stygimi. Manome, kad e, miestų bendradarbiavimas, ypač e, pabėgėlių kilmės miestų bendradarbiavimas su miestais ES galėtų prisidėti prie pabėgėlių krizės sprendimo. ES turi finansiškai remti Siriją bei taip pat vykdyti informavimo programas, e, kampanijas ir, ir renkti vystimo, vystimosi programas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad vietos valdžios atstovai dažnai susiduria su neįmanoma situacija, bet jiems tenka prisimti savo atsakomybę. Kalbu apie Lesbo salos, Atenų, kitų e, vietų merus ir kad jiems tenka užtikrinti tą verčių grandinę Europoje ir mes norime, kad būtų, kad ši žinia pasiektų jūs, nes mes tikrai tikimės iš jūsų didelės paramos. Merci pour euh, ce double éclair. Dėkoju už mūsų dviejų mm, prelegentų pasisakymus. Mūsų nacionalinių parlamentų nariai yra finansų ir biudžeto komitetų atstovai, kuriem tenka priimti sunkius sprendimus ir nuolat dėl to jaudintis. Reikia visad sugebėti nusistatyti prioritetus ir naudotis tomis priemonėmis, kurias turime. Taigi, e, gerbiamų nacionalinių parlamentų atstovus norėčiau paprašyti nekalbėti ilgiau kaip dvi minutės, nes šiek tiek vėluojame. Pirmas kalbėtojas Miroslava Naikel. Lenkijos parlamento atstovę. Ekonomikos ir vystimosi komiteto vicepirmininkė EPP frakcijos narė. Prašom. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Labai ačiū. Pirmininkė, ponas ir ponai. ES biudžeto tikslas yra padėti pasiekti ES prioritetus visų ES piliečių labui. Ir dėl to e, turi būti vykdoma demokratinė kontrolė, kaip yra naudojamos ES biudžeto lėšos. Sanglaudos politika tikrai pasiteisina, jį paskatino integracijos e, procesą. Taigi sanglaudos politikos vertė yra didžiulė, jos naudą jaučia ir piliečiai. Tačiau yra vienas bet. Kalbant apie e, programas e, laikotarpį nuo 14 iki 20 metų, jos dar nebaigtos įgyvendinti, bet jau dabar e, jaučiamas poreikis daugiau išleisti skubiems projektams, pavyzdžiui, kurie yra skirti migrantų kriziai įveikti. Taip pat svarbu, kad piliečiai ir e, galėtų pasitikėti Europos Sąjungą. Svarbu, kad Europos Sąjunga vykdytų savo pažadus. Taip mano ir ponas Levandovski ir aš. Ir aš norėčiau pateikti klausimą, kaip jūs, ponai ir ponios, vertinate uh, E, galimybę ES biudžeto lėšas naudoti naujiems e, projektams, e, naujiems poreikiams, nenuskriaudžiant senųjų programų ir užtikrinant, kad nekils pavojus nei saugumui, nei vykdomai užsienio politikai. Ačiū. Merci, madame. Dėkoju. Dabar Olavija Lenysila Suomijos parlamento atstovė, finansų komiteto narė. Žodis jums. Atstovui, Suomijos komiteto narys. Ačiū pirmininkė. Aš labai trumpai norėčiau pakomentuoti svarstamą klausimą. Mes e, esame susipažinę su bendraisiais principais, kaip yra panaudojamos ES biudžeto lėšos nacionalinių e, lygmenių, vietos lygmenių. E, taip lėšos panaudojant būtina atsižvelgti keletą dalykų. Visų pirma, tai yra skaidrumas viešoji kontrolė, o taip pat nepamirškime ir atskaitomumo. Kalbant apie uh, pabėgėlių krizę, taip, mes susidūrėme su didžiulė problema. Pabėgėliai e, atvyko į Europos Sąjungą nelauktai ir per labai trumpą laiką. Tai sukėlė problemų Europos Sąjungoje, o taip pat ir nacionaliniu lygiu. Ir iškilo problemų finansinė prasme. Jeigu mes pažvelgtumėm į išlaidas ir paskaičiuotumėm deficitą, naudodamiesi europiniais kriterijais, tai tuomet suprastumėm, kad yra biudžeto deficitas ir kad reikalingas veiksmų koordinavimas. Ir čia Europos parlamentas turėtų bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais nacionaliniai parlamentai gali, gali daryti, ko gero, poveikį nacionalinėms vyriausybėms ir jų elgesiu taryboje. Taip pat reikėtų pagalvoti, ar reikia naujų finansinių instrumentų arba finansinių priemonių. Kaip panaudojamos lėšos iš ES biudžeto visą laiką turėtumėm savęs paklausti, ar tos lėšos yra naudojamos tikrai veiksmingai, ar jos pasiekia tikslą. Nu. Dėkoju. Dabar žodis ponui Bögė. Ačiū, pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti už pranešimus. UN HCR atstovai labai puikiai viską papasakojo. Sunku prisiminti kokią nors donorų konferenciją per pastaruosius dešimt metų, e, kai pažadai iš tikrųjų vėliau atitiko e, suteiktas lėšas. Būtų įdomu sužinoti, ką apie tai manote jūs. Mes jau supratome, kad tarptautinė bendruomenė per pastarosius metus e, e, tikrai neskiria pakankamai dėmesio e, naujausiams įvykiams. 2014 metais Pasaulio bankas maisto programai skiria daugiau lėšų negu kad 2012 arba 2013 metais, bet lėšų vis tiek trūksta. Ir čia kyla tam tikrų klausimų. Ar mes laikysime Londone e, e, pateiktų pažadų, ar jie patikimi ir jeigu mes jų laikysime, tai kiek ilgai. Pažvelkime į Londone duotus pažadus. Pamatytumėm, kad ten kai kurios valstybės narės pažadėjo tikrai daug, o kai kurios šalis, o taip pat ir šalis esančios vidurio ir artimuosiuose rytuose, nelabai nori ką nors žadėti. Gal reikia griežtesnio mechanizmo, pagal kurį būtų galima greičiau reaguoti, nereikėtų laukti mėnesius, e, kol susitiksime, kol vėl bus duoti kažkokie pažadai. Toliau. Neseniai gavau dokumentus ir matau, kad Afrikos e, fondas gavo papildomus 1,8 milijardus eurų tiek buvo pažadėta, bet kol kas uh, iš valstybių narių buvo gauti tik 81 milijonas, buvo pažadėta dar 500 milijonų perkelti iš kitur, bet kol kas buvo perkelta tik 16 milijonų eurų. Dabar matome, kad keičiasi ir pabėgėlių srautai. Iš Sirijos mažiau, iš Irako tiek pat, bet vis daugiau iš Afrikos šalių. Uh, ir mes esame sudėtingoje padėtyje, nes valstybių pozicijos labai skiriasi. Kas atgal priims tuos pabėgėlius, kurie neturi teisės e, į prieglopstį? E, galbūt e, reikia naudotis tokiu pačiu pavyzdžiu, kaip kad Turkijos atveju. Turkijai buvo duota ir ekonominių ir politinių pažadų. Bet reikia ne vien tik tais pinigų, reikia ir daugiau ambicijų. Taip pat turime pagalvoti ir apie tai, kur mes suklydome vykdydami kaiminystės politiką panašu, kad ji nepakankamai gerai veikia. Gal reikia daugiau finansuoti projektų vietoje. Ar tos projektus turėtų finansuoti oligarchija? Mes e, turime irgi apie tai pagalvoti. Labai yra svarbu, svarbi saugios šalies apibrieštis. Bet jeigu mes nepadėsime toms saugioms šalims, kurios yra Balkanuose, tai ten situacija gali labai greitai pasikeisti. E, taip pat e, reikia e, pagalvoti ir apie atitinkamas biudžeto pasiekmes. Pažvelkime į Lisabono starties 80 straipsnį. Ten kalbama apie ES valstybių narių solidarumą pabėgėlių krizės atveju. Ten kalbama apie naštos pasidalymą. Kiek aš žinau, Europos komisija jau paskelbė pareiškimą, e, kad nepaisant lėšų iš ESF ir kaimo plėtros fondo, e, dar neaišku, kaip reikės finansuoti migrantų krizės e, pasiekmes. Ko gero, reikia naudoti ir struktūrinių fondų lėšas, kad bent jau iš dalies būtų galima finansuoti šios naujus migrantų krizės sukeltus iššūkius. Dabar dėl prieimimo kvotų. Pasakysiu štai ką. Susidurėme su klausimu, ar mes norime priklausyti suverenių šalių klubui, ar mes vis dėlto galime užtikrinti, kad ES išliks solidari ir nepasiduos nei e, Trumpui, nei e, Putinui. Solidarumas kainuoja 30 milijardų eurų, tai sudaro 0,21 procentą e, BNP. Kai kurios valstybės narės, tos, e, kuriuose yra ypatingai daug e, pabėgėlių, turėtų gauti atitinkamą pagalbą iš ES biudžeto. Tai yra minim, e, minimumas, ką būtų galima padaryti šiuo sunkiu metu. Et merci, monsieur. Dėkuoju. Iš tiesų, labai svarbus klausimas yra, kaip taiką atkurti. Sirijoje yra 8 ar 10 milijonų asmenų, kurie paliko savo namus ir telkėsi prie e, Turkijos pasienio, kurio negalės kirsti ir jungtinės tautos imasi e, veiksmų ir, ir Turkija. Čia sakoma, kad mm, planuoja kažką daryti su tai žmonėm, taigi situacija sudėtinga ir nuolat besikeičianti. Žodis Marijai Tolmanen, e, kuri yra Europos parlamento narė, išrinkta Suomijoje. Dėkui, pirmininkė. Taip, pabėgėlių srautai yra dideli. Turime pagalvoti, kas yra tie migrantai. Turime pabėgėlių krizę. Turime ir apskritai didesnę, globalesnę krizę, nes su pabėgėliais ateina ir migrantai, kurie nori nelegaliai dirbti, tie, mm, kurie atvyksta ir dėl kitų priežasčių, o mūsų biudžetai nėra guminiai. Ir naudojame savo socialinius biudžetus sunku rasti sprendimą, turint galvoje tai, kad reikia rasti pagalbą labai dideliam žmonių skaičiui ir čia ne, negalime tos problemos išspręsti vien nacionalinių ar Europos lygmenių, turime spręsti svarbiausias problemas. Suomijoje yra patarlė, kad svarbu padaryti pirmąjį žingsnį. Ir žingsnis po žingsnio turėtume veikti, nebandyti visko vienu metu išspręsti. Nežinau, ar ES gali viską padaryti, bet svarbiausia tai yra nusistatyti prioritetus, koks būtų pirmasis prioritetas. Ar prieglopščio prašytojai ar migrantai ar tie, kurie ieško darbo. Pirmiausia, tai yra taika svarbu siekti taikos karo zonose. Kitas dalykas - klimato kaita mažėja, vandens ištekliai mažėja, uh, teritorijų, kur būtų galima gyventi. Ir tai irgi iš dalies yra susiję su migrantų e, krize. Yra migrantų krize, klimato krize, taigi turime pagalvoti apie tai, kokias priemonės turime problemams spręsti. Klimato kaitos srityje vieną pavyzdį noriu pateikti. Kai aš buvau vaikas, Suomijoje būdavo, mm, net Suomijos pietuose buvo didžiausi sniego kalnai, snygdavo labai daug, dabar visiškai nebesninga Suomijos pietuose. Dėkoju, dėkoju Jums už pavyzdžius. Ir paskutinis mūsų kalbėtojas Izabel Ires, Portugalijos parlamento narė jinai atstovauja GUE ir bloko dėl Eskverdo. Eskverda pasteiso pirmininkas. Atsiprašau, jeigu kažką netaip ištariau. Ačiū pirmininkė. Mes dabar aptarinėjame daugiametės finansų programos peržiūrą ir taip pat mums labai rūpi, kaip rasti atsakus į migrantų krizę. Būtų gerai, jeigu valstybės naras rastų bendrą atsaką. Šiais tokiais sudėtingais laikais tokį atsaką rasti nėra lengva, nes E, kyla ir finans, problemų susijusių su e, finansų krize, e, humanitarinė krize, įvairios problemos su Schengeno erdve. Taip pat akivaizdu, kad ES reikia daugiau investicijų. Galime padiskutuoti ir apie politinius prioritetus susijusius su biudžetu. Ir aš norėčiau iškelti dar vieną svarbų klausimą, tai yra jaunimo nedarbas. E, kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Portugalijoje jaunimo nedarbas yra didžiulis, jis turi e, labai didelį neigiamą poveikį. Yra būtina kurti darbo vietas Europos jaunimui. Bet čia iškyla ir keletas problemų. Visų pirma, Ar 2016 metų jaunimui skirta programa bus veiksminga, kada ji bus vertinama, ar ji priartės prie savo tikslo, o būtent sukurti daugiau naujų darbo vietų jauniems žmonėms. Ši iniciatyva turėtų būti aptariama. Taip pat e, svarbu kad būtų kuriamos geros darbo vietos, nes dabar nemažai sukūriamų darbo vietų yra prastos. Aš jau viršiau man skirtą kalbėjimo laiką, bet dar tarsi keletą žodžių apie pabėgėlius. Portugalijos parlamente daug kalbama apie pabėgėlių klausimus. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. To jau baigsiu. Taigi dėl pabėgėlių labai trumpai noriu pasakyti vieną dalyką. Egzistuoja akivaizdi problema. Yra būtina užtikrinti pusiausvyrą tarp valstybių e, na, ir atkurti, pusia, e, atkurti solidarumą tarp valstybių narių. Vienos valstybės narės patiria didžiulį spaudimą dėl migrantų krizės, kitos mažiau. Bet aš manau, kad visos valstybės narės turėtų reaguoti uh, E, solidariai. Tokios šalis kaip Graikija ir Italija turėtų susilaukti paramos. Mes čia turime kalbėti ne vien tik tais apie pinigus, bet ir apie e, žmogaus teisės bei solidarumą. Ačiū. Ačiū dabar žodis Ralfui Bringhaus, Bundestago nariui, kuris yra Vokietijos delegacijos APP frakcija nary, e, vadovas. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für das äh, Wort. Ačiū pirmininkė už e, suteiktą žodį. Tarsi keletą žodžių apie finansinę pagalbą susijusią su migrantų krize. Šiuo metu keletas šalių patiria didžiausią naštą, tai yra Švedija ir Vokietija. E, kai kurie migrantai nori kuo greičiau patekti į Švediją ar Vokietiją. Buvo paminėtas kalė pavyzdys, bet man atrodo, kad tai nėra tinkamas pavyzdys. Nekalė miestas labiausiai kenčia nuo pabėgėlių krizės. Ir kalbant apie pabėgėlių krizės finansavimą, kai kurios šalis sako, kad negalima sušvelninti e, fiskalinio pakto sąlygų. Tokios šalis kaip Švedija, Vokietija, Italija apie tai galėtų kalbėti, bet ko gero ne kitos šalis. O dabar e, pabėgėlių krizės finansavimas. Tai yra užduotis mūsų kartai. Mūsų karta turi susidoroti su pabėgėlių krize. E, Mes tos krizės negalime finansuoti įsiskolindami, nes nuo to nukentės ateities kartos. Galbūt ateities kartos turės spręsti klimato katastrofas. Ir dabar tikrai nenorėčiau, kad būtų e, brendama į skolas, norint išspręsti pabėgėlių krizę. Na ir paskutinė pastaba. Be abejo, Vokietija padarė keletą klaidų, ypač, taip pat primdama ir pabėgėlius, bet faktas yra tas, kad e, e dabar e, matome, kad prasideda tautų kraustimasis. E, tai, kas dabar vyksta, yra tik pradžia. Tautos gali kraustytis dėl pilietinio karo, dėl klimato kaitos, dėl kitų priežasčių. Ir jeigu e, kiekviena šalis e, E, žiūrės tik savo kiemą, tai tuomet sužlugs visą Europos Sąjungą. Nebus įmanoma rasti sprendimo tam, kad galėtumėm padėti žmonėms Afrikoje, Azijoje, tam, kad jiems galėtumėm suteikti perspektyvų. Taigi mes turime kalbėti ne vien tik tais apie pinigus. Vasario 18-19 dienomis mes turime rasti brand, bendrus atsakymus. Jeigu to nepadarysime, tai aš manau, kad per ateinančias savaitės ir mėnesius ES susidurs su didžiuliamis problemomis. Ačiū. Ačiū už liudijimus. Pone Nirjada, paskutinė kalbėtoja, nepristatinės jos, nes jau kalbėjo šiandien. Prašau, žodis jums. Norėčiau pakalbėti ir apie žmogiškąją kainą, ką už tai moka jaunimas E, Airijoje, pavyzdžiui, psichinės sveikatos klausimai tampa ypač aktualūs. Atsiprašau, ponė, jaunimo klausimas yra sekanti tema, kurią dar tik svarstysime. Okay, sorry. Atsiprašau. Bon, alors on va en rester là pour. Euh, Taigi, aptarėme pabėgėlių, kalbėjome apie pabėgėlių klausimus. Vokietija, Švedija, Italija ir Graikija, tai šalis, kurios susiduria, priėmė didžiausią skaičių pabėgėlių ir kai kurios kitos šalis, tai kelia konkrečių problemų ES viduje, bet reikia išspręsti situaciją svetur, už es ribų Turkijoje, taip pat Libane, Jordanijoje ir visose su Sahara besiribojančiose šalise, tai aktualu ES vystomosios politikos kontekste. Valetos vadovų susitikime e, buvo pradėti sprendimai, tačiau netrodo, kad kas nors būtų pasikeitę, pasistumėję iš vietos. Trumpai dabar suteiksiu žodį pastebėjimams ponas Valyje visų pirma. Nelgiau nei vieną minutę. Ačiū. Aš norėčiau patikslinti e, draugams iš Vokietijams, kad aš kalbu ne vyriausybės, vietinių ir regionų valdžios vardu. Aš suprantu, aš žinau, kokių pastangų ėmėsi Vokietijos miestų merai, ypač Müncheno miesto meras. Galiu paminėti ir vienos merą, daugybė vidurio Europos šalių miestų merų, kurie nu, užsima pabėgėlių prieimimu. Taigi noriu pasakyti, kad solidarumas nėra pasirink, pasirenkamas dalykas Europoje. Tai yra įsipareigojimas, e, užduoti prievolę būti solidariems. O kalbant apie pabėgėlių prieimimą, visiškai sutinku su jumis ir su e, Suomijos atstovės žodžiais, kad ši krizė yra tik vienas elementas, kad, kad jį tarp tęsis ilgus metus, kad mums reikia Europos prieglopščio politikos ir, ir e, tai yra kitų diskusijų tema, bet kokiu atveju Europos prieglopščių ir, ir pabėgėlių prieimimo politikos e, klausimai yra svarbus. Taip, iš tiesų 28 šalis reiškia 28 skirtingas pabėgėlių prieimimo sistemas. Iš tikrųjų reikia šias spragas užpildyti. E, jūs savo ruoštų kaip vietos regionų valdžių e, asociacijų vadovų, generalinis sekretorius galėtume paskleisti žinią, kad galima pasinaudoti kai kurių Europos fondų lėšomis, gerinant pabėgėlių prieimimo sąlygas. Nes ponė Granžon dabar. Na, stebuklų nepadarysime turime panaudoti turimus fondus ir surašyti prioritetus. Ir kas pasakys, kad pabėgėlių priėmimas yra ne prioritetas. Galbūt reikia mažiau kelių, mažiau tiltų ir mažiau dviračių takų tiesti. Prašau. Noriu pritarti paskutinio kalbėtojo žodžiams. E, ties, e, geresnios prieigos mechanizmas, vietos, Europos vietos regi, regionų valdžiai prie finansų būtų tikrai didelis dalykas. O konkrečiai kalbant, mes derame su Saloniku meru, kad kad, kad pasirūpintume 1500 asmenų prieimimu Salonikuose. E, dėl konkrestesnių skaičių buvo kalbėta Balkanų vadovo susitikime lapkričio 29 ir noriu patikinimų garantijų dėl tiesioginio finansavimo apinant visus biurokratinius etapus. Taip, jeigu tai būtų užtikrinta, mes galėtume būti daug lankstesni. Aš iš tikrųjų palaikau paskutinį pasakymą. Pereiname prie paskutinės temos, ponė Riada. Uh, būtin finansai skirti e, jaunimo e, iniciatyvos rėmimui. Turime 45 minutės šios temos svarstymui, o ne valandą. Taigi, ponė Milserti, jūsų pasisakymo laikas bus sutrumpėję. Ponė Milserti yra užimtumo komiteto narė Italijos deputatų rūm, parlamento rūmose. Presidente, beh, io affronto eh, in modo. Ačiū, pirmininkė. Suprantu, kad trūksta laiko, taigi pasistengsiu kalbėti greitai. Problema jau buvo paminėta. Europos Sąjunga tikrai turi imtis veiksmų. Uh, Kaip jūs jau užsiminėte, egzistuoja programa, kuri jau atnešė gerų vaisių. Ši programa yra socialinio pobūdžio, ji skirta jaunimui. Programa įgyvendinama ypač tose ES vietovėse, kur e, e, aukštas nedarbo lygis Pavyzdžiui, e, e, Italijoje e, jaunimo nedarbas siekia 25 procentus. Kalbu apie jaunimą, kurio, kurio amžius nuo 15 iki 24-25 metų. Kai kurie iš jų mokosi. Na ir jaunimo užimtumo programa mūsų nuomonė yra tokia programa, kuriai tikrai reikia ES finansavimo. Aš labai džiaugiuosi, kad dabar e, turime galimybę apie šią programą padiskutuoti ir iš tikrųjų jaunimo užimtumo iniciatyvą būtina tęsti. Aš manau, kad ši iniciatyva yra tikrai novatoriška Ji buvo pradėta įgyvendinti prieš trejus metus, 2013 metais pasidalinsiu keliais bendro pabudžio pamastymais, taip pat ir kai kuriais faktais. Taip pat norėčiau pridurti, kad programa yra įgyvendinama e, labiau kai kuriuose šalise, pažiūrėjau, Italijoje, Portugalijoje, gal mažiau Prancūzijoje. Europos komisija neseniai paskelbė duomenis, e, kurie rodo, kad e, išgyvenus pačius sunkiausius krizės metus, kol kas dar nepastebimas pakankamai stiprus ekonomikos augimas ir nedarbo mažėjimas, ypač kalbu apie jaunimo nedarbą. Uh, Dėl investicijų e, jos po truputį atsigauna, tačiau investuojama vis dar labai mažai. Daug kas priklauso ir nuo pačių valstybių narių. Apie tai buvo kalbėta šį rytą. Nedarbas sumažėjo 1,9 9 procentais, bet prognozuojama, kad 2016 metais ekonomika neauks daugiau kaip 2 procentais. Taigi ekonomika e, truputėlį, truputėlį atsigauna, pradeda šiek tiek aukti, e, bet e, eurozono ir kitais metais, ko gero, nedarbas išliks 10 procentų. Na, kalbant apie jaunimo nedarbą, tai problema vis dar išlieka e, labai aktuali. 2015 m. gruodžio mėnesį ES jaunimo nedarbas darė 21-22 procentus. Jis yra šiek tiek mažesnis negu kad praeisiais metais, bet e, tas sumažėjimas E, vis dar nėra pakankamas. Praeisiais metais, e, metais anksčiau jaunimo nedarbas darė 22-23 procentus. Ko gero galime kalbėti apie ištisą prarastą jaunimo kartą. Daug um, jaunuolių um, ir nesimoko. Taigi buvo imtasi jaunimo užimtumo iniciatyvos. Ir čia labai greitai papasakosiu, kokiu esminiu rezultatu buvo pasiekta įgyvendinant šią iniciatyvą. Ir tikiuosi, kad galėsime pasidalinti bendrais pamastymais apie tas priemonės, kurios, kurių buvo imtasi ir uh, kokiu vaisiu jos atnešė. Taigi visų pirma pasakysiu, kad jaunimo užimtumo iniciatyva yra galimybė užmėgsti dialogą, keitimas informaciją apie geriausią turimą praktiką nacionalinių lygmenių, tam, kad galėtumėm vieni iš kitų pasimokyti. Jūs tikriausiai žinote, kad Italija e, yra a, antroji e, e šalis e, kuri gauna tikrai nemažą finansavimą, tik viena šalis gauna daugiau Italijoje jaunimo nedarbas nors ir šiek tiek sumažėjo, vienu procentiniu punktu sumažėjo per pastarosius metus, tačiau 2015 m. gruodžio mėnesį e, jaunimo nedarbas sudarė apie 37 procentus. Yra įgyvendinama Ir ne tik europinė programa, bet ir nacionalinė programa, ją gyventina Italijos um, darbo ministerija ir jai skirta pusantro milijardo eurų. Iš Europos socialinio fondo mes gauname daugiau kaip 500 milijonų eurų, bet aišku, mes tą programą kofinansuojame. Kas dalyvavo šioje programoje? milijonas 720 tūkstančių jaunuolių. Tik milijonas 720 tūkstančių jaunuolių sudalyvavo programoje. Beje, yra nemažai jaunuolių, kurie ilgą laiką nesusiranda darbo. Jie nesidirb, nedirba, o taip pat ir nesimoko. Šie jaunuoliai išreiškia susidomėjimą sudalyvauti darbo rinkoje. Na, o dabar kokie yra patys naujausi duomenys gauti iš darbo ministerijos? Štai kokie. Maždaug vienas e, e, e milijonas e, jaunuolių sudalyvavo toje programoje, ne visi išreiškia susidomėjimą tai padarė. Taigi, Vienas milijonas sėkmingai užsiregistravo programoje. Ir taip pat e, programoje sudalyvavo ir 600 e, įmonių, pareiškė susidomėjimą 270 atitiko kriterijus susidomėjusių asmenų skaičius vis auga. Per savaitę užsiregistruoja e, e, po 10 tūkstančių e, naujų dalyvių. Taigi dalyvių skaičius vis didėja. 2015 m. sausio mėnesį E, dalyvaujančių programoje jaunuolių skaičius padidėjo 5 procentais. Taigi programa jaunuoliams yra prieinama. Per mėnesį maždaug dalyvių skaičius padidėjo apie 6 procentus. remiantis mūsų turimais domenimis, kad vis trumpėja tas e, laikotarpis, e, nuo kada jaunuolis užsiregistruoja iki kada e, įdarbinimo agentūra tais jaunuoliais pradeda rūpintis. Taigi tikrai galiu pasakyti, kad e, programos įgyvendinimas vėlavo, ji pradė, e, buvo pradėta įgyvendinti vėliau e, negu kad buvo planuota, bet ji tikrai susilaukė susidomėjimo. Dabar finansiniai aspektai. Buvo imtasi pagalbos priemonių ir jau išleidome apie 80 procentų visų turimų lėšų. Tokie yra darbo ministerijos e, faktai. Tai tiek iš mano pusės čia ir sustosiu. Iniciatyva e, savo tikslų siekia, nors vis dar išlieka e, žymų skirtumai tarp įvairių regionų. Daug kas priklauso nuo regionų. Uh, iš Italijos patirties galiu pasakyti, kad jaunimo užimtumo iniciatyva leido imtis aktyvios politikos. Mes e, anksčiau daug dirbame su pasive politika, e, e, čia turiuomenį įvairias socialinės išmokas. Na, o dabar uh, jaunuoliai e, gali aktyviai imtis veiksmų. Italijoje vyksta e, e, darbo rinkos reforma. Ir įgyvendinant jaunimo užimtumo iniciatyvą E, bandoma suteikti jaunimui vienodas galimybės e, įvairiose regionuose. Buvo sukurta ir nauja nacionalinė agentūra. Ir iš tikrųjų paaiškėjo, kad e, galima sukurti pagalbos jaunimui tinklą, ko gero net ir europinę platformą. ir tas tinklas galėtų veikti vairiais lygmenimis. Labai greitai dabar pakalbėsiu, kiek dar liko. Jau gal eikite prie išvadų, sako pirmininkas. Ar galėtumėte perėti prie išvadų? Prašyčiau perėti prie išvadų. Šiaip dar turėjau daug ką pasakyti, bet ką darysi. Taigi, jau minėjau, įvairius faktus. Iniciatyva tikrai pasiteisino. Taigi noriu pabrėžti, kad iniciatyva pasiteisino taip pat ir simbolinė prasme. Programai buvo skirta, skirti riboti ištekliai, bet e, iniciatyva atnešė e, apčiuopamų rezultatų, nes E, jaunuoliai buvo įtraukti į darbo rinką. Dabar tokiais sunkiais finansų krizės laikais. Ačiū ir atsiprašau, kad kalbėjau per ilgai. Galėjote kalbėti atsakydama į kalbėtojų, kalbėsiančių dalyvių pasisakymus. Pone Rijada prašė žodžių ir aš nutraukiu ją. Taip, šį kartą jau e, į temą pasisakysiu. Jaunimo nedarbas Airijoje, kaip ir nebėjau kitur e, Europoje, yra didžiulis. Airija yra Airijoje vienas iš keturių jaunų žmonių neturi darbo. Uh, ir tai susijęs su psichinės sveikatos problemomis. Tai yra rimta problema daugeliu žmonių, ypač jauniems žmonėms, kurie neturi jokių šansų susirasti darbą. Ir e, kalbama apie tai, kad, kad, kad jie e, arba šoka nuo tilto, arba šokteli į lėktuvą. Ir iš tikrųjų daugybė žmonių emigruoja iš airijos nes nėra jokio įsipareigojimo kažką keisti, o, o turėtų tai būti Airijoje. Yra daugybė skandalų. Yra tokius, egzistuoja projektai skirti padėti žmonėms, tačiau tai yra pasityčiojimas. Yra taip pat izolacija dėl jeigu žmonės gyvena kaimo vietovėse. Ir mm, jaunimas tikrai ne, nejaučia mūsų politikos naudos. Aš tikrai noriu, kad patikėtumėt, suvoktumėt, kad jie paveldys Europą, mūsų Europą. Pamastykime apie tai, kokią ateitį mes jiems kūrėme. Todėl norėčiau, kad būtų daromas didesnis spaudimas nacionaliniams parlamentams. Ir vertinimo etape Tai, tai tas klausimas neturi būti nusimamas į šoną ir niekada ne, ne, nebekeliamas. Reikia tinkamų socialinių struktūrų, reikia reikalingų išteklių, rengti mokymus ir viso kitų susijusių priemonių, kad mūsų jaunimas turėtų ateitį, nes Airijoje dabar jaunimas tikrai neturi ateities. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis ponui Vladimirui, Man, Vladimirui Mankai. Dėkui, pan predseda. O... Počúvam všade na tento projekt same pozitívne ohlasy. A takisto v mojej krajine na Slovensku. Girdėjau daug pozityvių minčių apie tai Slovakijoje, apie, apie tai, kas bus finansuojama ir praėjus pusmečiui 86 procentų tų žmonių dalyvavusių tose projektuose susirado darbą, taigi tas projektas buvo sėkmingas. Tačiau 2016 biudžete, kai taryba dar 2016 biudžeto pasakė, kad neįsipareigoja skirti lėšų tiems metams, nes neįvertinti gyveninti projektai. Mes laikėmės savo ir mes sakėme, kad projektus reikia įvertinti dabar, 2015 gruodį, nes ministerijos turėjo visus reikalingus duomenys. Deja, e, įvertinimas dar neatliktas, jis bus atlik, neatliktas ir po šių metų ketvirčio pirmojo. Man įdomu, kaip taryba gali laikytis tokios pozicijos, kai visi parlamente sako, kad tas projektas susilaukė didžiulės sėkmės Kai, kodėl mes nefinansuojame tų projektų, kurie padeda e, užtikrinti augimą ir sukurti darbo vietas. Aš prašau jūsų rodyti solidarumą šiame parlamente, taip pat nacionalinius parlamentus kreipiuosi. Nes tarybos pozicija nebūtinai yra tokia tvirta dėrybose. Merci. Je... Dėkoju. Izabel Pires tik paminėjo jaunų žmonių užimtumo problemą, gal jis norėtų dar pakomentuoti šią temą? Dėkoju. Aš grįšiu, grįžtų prie šio klausimo nes anksčiau užbėgau mūsų diskusijai už akių, norėčiau pakalbėti apie tas problemas, e, kurios jaučiamos įgyvendinant šią e, jaunimui skirtą iniciatyvą. Koksgi jos poveikis? Įdomu buvo išklausyti Italijos pavyzdį ar kas vyko kitose valstybėse narėse, Portugalijoje irgi jaunų bedarbių skaičius yra labai didelis. Taip pat įdomu pasižiūrėti, kokios darbo vietos buvo sukurtos pagal šią iniciatyvą. Ir tokio neužtikrinto darbo vietų buvo sukurta e, nemažai ir tai, kaip sakė prieš mane kalbėjusi Airijos atstovė, neužtikrinta, neužtikrina jaunimui aiškios ateities. Arba, sakysim, įvairios stažuotės buvo siūlomos, kurios nepasibaigė darbo vieta. Taigi tokios iniciatyvos nepadeda spręsti nedarbo problemų, kurios yra struktūrinės ir kurioms išspręsti reikia imtis ir struktūrinių veiksmų. Taigi, klausiu, ar Europos Sąjungos biudžete jaunimo neužimtumo problemų sprendimas yra vienas pagrindinių prioritėtų ar ne, nes manau, kad kai kalbame apie jaunimo užimtumą, turime siekti, kad būtų kūriamos e, tikros patikimos darbo vietos. E, pirmininkas, neturiu daugiau savo sąrašuose jokių pavardžių kolegų ar mūsų svečių, kurie norėtų pasisakyti. Pasinaudosiu galimybę, kaip pirmininkas ir Europos parlamento narys, pasakyti savo nuomonę. Iš tiesų, jaunimo nedarbas pakerta ES įvaizdį, nes kas ketvirtas jaunas žmogus, o kai kuriuose valstybėse kas antras jaunas žmogus neturi darbo. Čia į, į tokių valstybių sąrašą nepatenka tos, kurios turi pameistrystės tradicijas, pavyzdžiui, Vokietija, Niderlandai, Austrija. Mes e, keletas Europos parlamento narių e, pasiūlėme ir balsavimu pritarėme bandomajam projektui skirtam e, tų mm, tų pameistrių mobilumui, pasinaudojant Erasmus projekto lėšomis, tų, tų stažuotojų, profesinių stažuotojų mobilumui. Mm, tai yra, kad tokie uh, asmenys galėtų metus laiko praleisti kitoje valstybėje narėje besimokydami. 28 valstybės narės turi pameistrystės 28 skirtingus reguliavimo būdus, o kai kuriuose iš vis šie dalykai nėra reglamentuojami. Tai šalia tos jaunų žmonių iniciatyvos reiktų galbūt pradėti taikyti ir konkrečias priemonės ir galbūt e, turėti bendras E, pameistrysės reguliavimo taisyklės, nes kalbame apie bendrą rinką, tai galbūt turėtume ir pameistrystę bendrai reglamentuoti, kad nebūtų 28 skirtingi taisyklių rinkiniai. Ir aš noriu čia nacionalinių parlamentarų dėmesį atkreipti, kad ta bandomoji iniciatyva, bandomasis projektas netrukus uh, pradės uh, veikti ir uh, jame tikimės dalyvaus įvairių valstybių narių e, mokymo centrai. E, tokiam projektui reikia, kad dalyvautų bent jau dviejų skirtingų valstybių narių e, tokio mokymų, profesinio rengimo centrai. Ir taip pat reikia, kad būtų ir įmonės, kurios būtų pasirengę tokius stažuotojus, pameistrius priimti praktikai. Ir tas mūsų bandomasis projektas leis mums geriau įvertinti, kokios kliūtis kyla jaunimo mobilumui ir kokių problemų yra. Manau, kad tai būtų vienas iš būdų padėti jaunimui gauti darbą. Taigi, mano pasisakymas paskutinis šiuose diskusijose. Dabar norėčiau suteikti žodį gerbiamai poniai Inserti. E, naturalmente io. Ačiū. Na. Aš paminėjau tik keletą aspektų, e, kurie yra susiję su jaunimo nedarbo problemos sprendimu. Be abejo, reikia ir struktūrinių priemoninkamos e, e, pramonės politikos investicijų. norėjau pabrėžti faktą, kad ši priemonė, ko gero, yra tik viena iš galimų priemonių, bet būtent šiandien ją aptarinėjame. Bet ši e, iniciatyva išjudino mūsų sustingusią darbo rinką. Taip pat e, daugiau jaunuolių e, galėjo atlikti praktiką arba stažuotę. Tai yra pirmas e, žingsnis jaunuoliui patekti į darbo rinką. Bet ir tokios priemonės kaip e, švietimas, apmokymai irgi svarbios. Juk mes e, dabar kalbame apie tokias priemonės, kurios yra skirtos jaunimui, jaunuoliams, kurie nebelanko mokyklos, bet kurie neturi jokio ryškio, ryšio su darbiniu pasauliu. Taigi stažuotė arba praktika yra jiems tam tikras pirmas žingsnis e, žengiant į darbo rinką. E, taigi jie e, gauna ir stažuotę sutartį arba praktikanto sutartį, praktikos sutartį. Ir um, tai irgi siejame su jaunimo užimtumo iniciatyva. Taip pat uh, buvom tas ir kitokių, um, kitokio įdarbinimo priemonių. Aišku, vienos tokios uh, priemonės uh, nepakanka, ją reikia sieti su daugeliu kitų priemonių. Noriu pabrėžti dar kai ką. Iš tikrųjų, susidurėme su e, įvairiamis problemomis, bet būtų klaida nepavirsti šios priemonės struktūrinę priemonę. ES padarytų klaidą, jeigu šios priemonės nepavirstų struktūrinę bent jau per ateinančius porą metų. Nors šiai priemonė arba iniciatyvai ir skirtas finansavimas, jis beje yra nedidelis, bet E, tikrai būtų e, labai gaila, jeigu e, ir tas finansavimas dinktų. Aišku, reikia ir daugiau investicijų pramonės sektorėje. Bet kaip jau sakiau, yra būtina, kad ši iniciatyva taptų struktūrinę. Taip jie atneštų dar daugiau naudos. Tiek iš mano pusės. Ačiū pirmininkė. Euh, Ačiū ponė pasiekėme išvadas po šių keitimosi nuomonėmis, kuris buvo tikrai turiningas. Noriu padėkoti visiems, jums, visiems nacionalinių parlamentų nariams bei Europos parlamento nariams. Pone Toma, poniai Toma yra patikėta parengti e, daugiametės finansinės programos peržiūros pranešimą Nebejoju, kad e, e, po šiandienos e, susitikimo jie tikrai turės ką pridurti savo pranešime ir tą pranešimą įrengė draugė su, pane, o, su ponu Olbrichtu. Ir paskui biudžeto komitete balsuosime dėl šio pranešimo pavasarį, veikiausiai balandžio mėnesį. Taigi tai bus biudžeto pavasaris. Nes pa, E, tai prieiname to, to ciklo galą, nebegalime toliau taip pat dirbti. Ir Europos, europiečiai pamatys Europos Sąjungos bejėgiškumą ir, ir toks, tokio bejėgiškumo atskleidimas susijęs su įvairiausia rizika. Pone Toma, siūlyčiau dabar Jums pasidalinti savo e, pastebėjimais ir išvadomis. Ačiū. Noriu visumą padėkoti ponui e, Valyje ir poniai Gruad Romžon visiems už dalyvavimą ir už pasisakymus. Iš tikrųjų išgirdau daug minčių ir, kaip sakė daugelis kalbėtojų, mes nagrinėsime tuos pasiūlymus. Kai kurie iš išsakytų pasiūlymų reikalautų sutarčių peržiūros Imkite pavyzdį iš pono Kamerono, kaip reikia peržiūrėti, pasiekti sutarčių peržiūros. Tai tikrai gera mintis. Bet kokiu atveju, kai kurios idėjos galėtų būti perspektyvomis, pavyzdžiui, galimybė vietos institucijoms pasinaudoti fondų lėšomis, nes tuo tarpu tik valstybės narės turi tiesioginę prieigą prie ES biudžeto. Toliau Buvo daug kalbama ir apie tai kalbama biudžeto komitete. Jeigu ponas Olbrichtas čia būtų, ne, kadangi jo nėra, aš šiek tiek pakalbėsiu. Jis e, atkreiptų dėmesį į žaidimo taisyklės. Tiems, kurie nori pasitelkti sanglaudos fondus, noriu pasakyti, kad taisyklės daugiametėje finansavimo programoje 14-20 laikotarpyje yra griežtos. Negalime iš sangaudos fondų nacionalinių vokelių e, pasiskolintų lėšų, todėl šioje peržiūroje turime būti ambicingi. Nes mes matome, kad 16 metų biudžetas 14-20 metų biudžetas jau nebetitinka susidarius padėties, bet ir reikia laikytis taisyklių, reikia laikytis sutarties pačios daugiametės finansavimo programos. Ir noriu užbaigti pozityvę gaidą. Nors jaunimo garantijų schema nebuvo magiška lasdelinis, magiškų sprendimų niekur nėra. Vis dėlto, kadangi to prašo parlamentai, prašo skirti skirti konkrečias lėšas e, kovai su jaunimo nedarbu. Galime kalbėti apie tai, kad praėjus dviems metams e, tos nuostatos, tų nuostatų galiojimas suspenduotas, bet kalbant apie vertinimą, tai būtų nerimta, jeigu tas vertinimas būtų pareidęs dabar. Yra daugybė svarstytinų temų, Todėl aš tikrai raginčiau visus raštu atsiųsti savo pasiūlymus, jeigu tik norite ką nors pasiūlyti, kad mes galėtume viską išnagrinėti biudžetų komitete ir nepamirškite, tai taip pat čia į Suomijos parlamentarę, nepamirškite prioritetų, nes biudžeto eilutės tos, kurios ypač nukentėjo 2014-2020 biudžete. Tai buvo išorės veiksmų, pavyzdžiui, išlaidų kategorija ir dabar vėl naujame biudžete negalime manyti, kad, kad yra kažkoks prioritetas, kuris yra vienintelis svarbus. Nei viename nacionalinėme biudžete nėra tik vienos prioritetinės politinės ryties. Jeigu mes viešai karpome, apkarpome ES biudžetą, nepamirškime, kad tuo prasidės dar viena krizė. Turime išlikti budrus. Taigi reikia išspręsti netidėliotinus klausimus, taip pat tinkamai sudėlioti biudžeto prioritetus. Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi, tuo ir baigsime mūsų tarp parlamentinio komiteto susitikimą. Aš asmeniškai norėčiau pasakyti, kad norėčiau, jog būtų daugiau progų susitikti Europos parlamento nariams ir nacionalinių parlamentų nariams. Mes Europos parlamento nariai susidurėme su problema, kad e, Europa neskirda paaiškinti europiečiams, kas yra. Ir jeigu rytoj uh, reikėtų paaiškinti piliečiams, kas yra ES biudžetas, ne, įtariu, kad tai būtų sudėtinga. Pagal demokratinės kontrolinę sistemą turime patvirtinti biudžetą, kuris turi būti suprantamas e, ir nesunkiai suvokiamas žmonėms, kuriuos mes atstovaujame. Ir čia tikrai dar yra erdvės pažangai. Biudžetas yra tik politinės valios išraiška ir vizijos e, išraiška. E, biudžeto priemonėmis visų problemų neįspręsime. Yra institucijų problemų, valdysenos problemų. Ir Europai tikrai reikia labai daug nuveikti čia. Taip pat galime pademonstruoti, kad lėšos, kurias panaudojimą iš ES fondo duoda tikrai e, aiškia papildomą naudą. Jūs atgaunate lėšas, kurias skyrėte e, ES biudžetui su tam tikromis nuorodomis. Ir nors susidaro biurokratijos, technokratijos, e, taisyklių džiunglių įvaizdis, savavališkų sprendimų įvaizdis. Vis dėlto Europos parlamente svarsydami biudžetą e, mes susidurėme su, su, su dviguba problema. Mes negalime svarstyti įplaukų dalies. Mes čia esame valstybių narių rankose, jų malonėje. E, mums uždeda tramdomuosius marškinius. Europos parlamentas prisima jam tenka, tenkančią atsakomybę ir tą ir pademonstruos šią progą, peržiūrėdamas daugiametę finansavimo programą. Bet kol kas, dabar yra ne viskas nuveikta, reikia daryti spaudimą vyriausybėms, valstybių vadovams. Nėra Europos viešuosios nuomonės ir todėl būtų gerai kad, kad, kad vieną kartą kreiptumėmės jau europiečius ir kad jie mus įvertintų. Iš tikrųjų, teisinė padėtis, ta trumdėmėjai marškiniai yra taip mus suvaržantis, kad mes negalime sureaguoti į susidariusią krizę situaciją. Ir jeigu negalime išspręsti krizės, tai tai sukuria e, bejėgiškumo įspūdį. Ir tai, aišku, skatina įvairiausias populizmo apraiškas ir eurofobiją. Mums tenka užduotis įrodyti, kad mes susidūrę su tą situaciją, su kuria susidurėme, tą situaciją mes gebame iškelti prioritetus ir, ir priimti teisingamai, teisingus sprendimus. Tai yra politiko e, darbo esmė. Ačiū visiems už, už jūsų dalyvavimą. Biudžetas yra realybės atvaizdas, o politikoje realybė dažnai yra e, opozicija, opozicijos dalykas. Ir linkiu visiems sėkmės.